Kitas darbo atvarkės punktas Europos vadovų tarybos e, ir komisijos pareiškimai dėl Europos vadovų tarybos susitikimo išvadų. Susitikimas vyko spalio 18-19 dienomis. Sveikindamasis e, suteikiu žodį vadovų tarybos pirmininkui, ponai Van Rompuy. Prašau jums žodis. Mister... Pirmininkė, gerbiami kolegos. E, trumpai, bet nuoširdžiai pasidžiaugėme tuo, kad Nobelio taikos premija buvo skirta Europos Sąjungai. Visi supratome, kad tai yra mūsų praeities darbų įvertinimas ir taip pat, kad tai buvo kvietimas dirbti dar labiau atsidavusią ateityje. Po to Europos taryba daug e, skiria dėmesio dviems ekonomikos klausimams. Pirmiausia, susitarimo dėl augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimui. Jis buvo patvirtintas praeitą birželį. Taip pat daug kalbėjome apie tarpinę ataskaitą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo. Taip pat e, skiriame e, laiko aptarti kai kuriems užsienio politikos klausimams ir kalbėjome apie tai, kas jums yra labai aktualu, kaip žinau, tai yra Europos centrinio banko valdybos e, vienos e, laisvos vietos užpildymą. Aš ir jūsų pirmininkas e, posėdžio pabaigoje apie tai kalbėjo. ES yra pasiryžusi skatinti moterų ir vyrų lygybę. Tai yra tikslas išdėstas sutartyje. Vakar jūsų ekonomikos komitetas balsavo dėl e, paskirimo valstybos nario ir mes suprantame, kad jis e, komitetas atspindėjo susirūpinimą dėl to, kad reikia dar daug ką padaryti, e, ypač dėl Europos centrinio banko. Tačiau aš taip pat pripažįstu, kad kandidatų profesinė kompetencija nėra ginčytina. Savo ruoštų e, praeitos savaitės vadovų taryboje aš labai e, tvirtai paraginau vis visų valstybių ir vyriausybių vadovus e, nustatyti ir siūlyti moteris kandidates į laisvas vietas ES e, lygmenių, ypač ekonomikos ir finansų sektorėje, kur moterų yra labai mažai. Aš pabrėžiau, kad mums reikia aktyviai skatinti šį e, procesą. Taip pat tikiuosi, kad mes tikrai išreiškėme naują ryštą užtikrinti lyčių balansą ir kad parlamentas savo galutinį sprendimą dėl dabartinio kandidato į ACB valdybą pagrys vieninteliu kriterijumi. Tai yra profesinių kvalifikacijų ir patirties kriterijumi. Labai skubiai mums reikia užpildyti tą laisvą vietą. Dabar, kolegos, perėsiu prie ekonominių klausimų, kurie buvo mūsų diskusijų esmė. Pirmiausia, pirmiausia darbo vietos ir augimas. Mes e, kenčiame nuo to, kad trūksta augimo. 25 milijonai žmonių sąjungoje neturi darbo. Ypač daug bedarbių yra jaunimo. E, kitų metų augimo e, prognozijas geriausiu atveju yra kuklios. Ir aš skaudžiai suvokiu tai, kaip tai skaudžiai atsiliepia mūsų visuomenėms. Keliose narėse uh, E, prisitaikymas yra kur kas e, sunkesnis ir trunka ilgiau, negu kad buvo e, tikimasi. Reikia e, sutvarkyti biudžeto deficitą, atskurti konkurencingumą. Tai yra būtina norint e, e, gyven... tai būtų reikėję padaryti net jeigu nebūtume išgyvenę krizės. Dėl to yra labai svarbu prisitaikymo našta dalytis e, sąžininkai ir mes e, turime galvoti apie politikos priemonės, kurios turėtų būti skirtos nedarbui mažinti ir ES priemonės turi būti labai svarbios. Darbo vietų kūrimas ir socialiai įtraukiamo pobūdžio augimo kūrimas yra mūsų svarbiausias prioritetas. Įsipareigojimai, kurie numatyti susitarime dėl ekonomikos ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo. E, E, nebegali laukti, reikia ryštingų veiksmų ir konkrečių rezultatų. E, yra labai svarbu e, panaudoti 110 milijardų eurų, dėl kurių buvo susitarta birželio mėnesį, siekiant pažangos bendroje rinkoje ir gyvenant Europą 2020 tikslus. Taip pat reikia skubių priemonių remiant socialinę įtraukti, skatinant mokslinius tyrimus ir plėtrą, plėtojant mūsų pramonės konkurencingumą ir pasinaudojant tarptautinės prekybos prekybos potencialu. Mes lakryčio mėnesį kalbėsime taip pat apie daugia metę finansinę programą Europos vadovų taryboje. Mums reikia ES biudžeto orientuoto jaugimą, nors jis te sudaro 1 procentą Europos BVP. E, vis tik tai e, tai gali būti investicinis biudžetas ir labai palankiai paveikti augimą. Aišku, atstatyti pasitikėjimą eurozoną yra nepaprastai svarbus dalykas, užtikrinant didesnę vidaus paklausą ir augimą. E, mes matėme pirmus bendrų veiksmų rezultatus ir norėčiau pateikti Jums keletą pavyzdžių. Taip vadinamas e, pelnas, pelno skirtumas iš vertybinių popierių mažėja labai ryškiai visose eurozonos valstybėse. E, valstybės deficitas dabar sumažėjo daugelie šalių, konkurencingumas ir eksportas e, reiškia sitvirčiau visose šalyse bankų priešos institucija taip pat didelis pasiekimas ir mes prieš dvi savaitės pradėjome e, gyvendinti, e, įkūrėme jau padarėme funkcionuojančių Europos stabilumo mechanizmą ir dabar jis turi ugnesią, netaip vadinamą, kuris sudaro 700 milijardų eurų. E, dėl Graikijos buvo pastebėta rimta pažanga valstybių ir vyriausybių vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pasveikino Graikijos žmonių pastangas. Eurogrupė e, įvertins dar e, pasiektą pažangą e, atsižvelgdama į, greitai pas, į ataskaitą, kuri bus greitai paskelbta trojkos ir priims atitinkamus sprendimus. Gerbiami nariai, mes. E, dirbome ir diskutavome rengdami tarpinį pranešimą kartu su komisijos pirmininku, Eurogrupės vadovu, ECB atstovais. Taip pat aptarėme jį su jūsų pirmininku Martinu Šulcu. E, mes pripažįstame Europos parlamento ypatingą įnašą Aš asmeniškai susitikau su kai kuriais iš jūsų pranešėjų, koordinatorių, komitetų pirmininkų. E, ši ataskaita yra tarpinė. E, norime įsiaiškinti tam tikras savokas, įvertinti, kiek paramos sulaukia įvairios e, pareikštos idėjos, siekiant pasiekti galutinį sustarimą gruodžio mėnesį. E, mes e, tarpinėje ataskaitoje išiškiname tam tikrus e, konvergencijos elementus, taip pat apibrėžėme sritis, kur reikia daugiau dirbti. Europos vadovų taryba suteikė įgaliojimus dirbti toliau ir pateikti konkretų priemonių planą gruodžio tarybai, kad būtų galima pašalinti visas rimčiausias kliūtis ir sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Mes taip pat labai daug kalbėjome apie finansų integraciją birželį nutarėme e, sugriauti užburtą ratą tarp bankų ir valstybės skolų. Reikia e, dabar įkurti kaip galima greičiau bendrą priežios mechanizmą, kad E, bankams nesudarytų didelę riziką, kad užkirstume tam kelią. Dėl to Europos vadovų taryba e, pasragino imti skubių veiksmų, kad būtų galima susitarti dėl teisėkuros sistemos iki sausio pirmos ir kad e, bendras priežios mechanizmas pradėtų veikti 13 metais. Tai yra didelė atsakomybė visiems mums. Kalbu apie tvarkaraštį. Mes negalime prarasti pagreičio. Uh, Galvojant apie bendrą priežios mechanizmą, reikia atsižvelgti į keletą aspektų. E, pirmiausia, reikia aiškiai atskirti Europos centrinio banko e, prievolės pinigų politikos srityje ir priežios funkcijas. Europos centrinis bankas turi e, galėti vykdyti priežiūrą tiesiogiai ir taikyti skirti skirtingus e, reikalavimus, e, reiškia, taip pat reiškia, kad bus galima pasitelkti nacionalinės e, institucijas, atsižvelgiant priežios, gyvendant priežios funkcijas. Taip pat E, bendras priežios mechanizmas e, bus e, kūriamas atžvelgiant į bendrosios rinkos vientisumą ir finansinės paslaugas. Mechanizmas bus įtraukiamo pobūdžio ir skaidrus. Visos valstybės narės jungiamos prisijungti. Mes sukursime pirmiausiai bendrą priežios mechanizmą, E, tai yra labai svarbus žingsnis, kuris e, ves mums link bendros integruotos finansų sektoriaus e, sistemos. Bu, reikės greitai imtis ir kitų priemonių. Birželį buvo sutarta, kad Europos stabilumo mechanizmo tiesioginis rekapitalizavimas e, taps veiksmingu tik tai tada, kai bus sukurtas bendras priežiūros mechanizmas. Mes paprašėme, kad euro grupė e, apibrėžtų e, jo veikimo kriterijus. Stabiliai ekonomikos ir pinigų sąjungai mums reikia didė, geresnės integruotos sistemos biudžeto klausimus ekonominiai politikai. Daugelės ryčių jau daug esame padarę. Pasakysiu štai ką. Jeigu mes visai pasinaudos, pasinaudosime mūsų priemonę, priemonėmis, šešių priemonių paketų, e, būsimų dviejų priemonių paketų, Europos semestrų su e, konkrečiomis šalims skirtomis rekomendacijomis, e, nauja makroekonominio disbalanso procedūra ir stabilumo koordinavimo ir valdysenos sutartimi, tada mes tikrai padarysime rimtą žingsnį link fiskalinės ir ekonominės sąjungos. Tačiau, kad užtikrintume eurozonos ilgalaikį stabilumą, mes taip pat turėsime geriau spręsti ekonominių šokų sukeltas problemas reformas ir e, stiprinti ekonominę sanglaudą. E, mano ataskaitoje buvo išskirti, išskirtas keletos, e, kelias naujos galimybės ir aš paraginau kolegas išnagrinėti jas iki gruodžio mėnesio. Vienas iš tokių naujų dalykų yra toks. Valstybės narės galėtų susitarti sutart, sudaryti sudartinio pobūdžio sandorius su ES institucijomis dėl reformų, kurias jos įsipareigoja gyvendinti, atsižvelgiant į tarybos konkrečias e, šalims skirtas rekomendacijas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti. Taip pat mes turime užtikrinti eurozonos fiskalinius pajėgumus. E, ši nauja idėja turi būti giliau panagrinėta ir aš noriu pabrėžti, kad tai nėra susiję, ta mintis nėra susijusi su kitos daugiametės finansų programos rengimu. E, Būsima ekonominė ir pinigų sąjunga turi būti visiškai legitimi, atskaitinga ir mes visi sutinkame, kad demokratinė kontrolė turi vykti ten, kur priimami sprendimai. Taip pat labai svarbu e, kurti gilesnę ekonominę ir pinigų sąjungą, pasitelkiant ES institucinę ir teisinę sistemą ir užtikrinti, kad ji liktų atvira, skaidri valstybėms narėms, nepriklausančioms eurozonoje. Kaip visose vadovų tarybose eilinėse norėjome skirti tam tikro laiko strateginėms diskusijoms e, apie mūsų išorės santykius ir užsienio politiką. E, kalbėjome daugiausiai apie du dalykus. Pirmiausia, apie mūsų santykius su Kinija. E, šiek tiek pasižiūrėjome iš e, ilgalaikės perspektyvos į viską. Aš e, pasakiau, pranešė Europos vadovų tarybai, kad susitikimas aukščiausio lygio su Kinija rugsėje buvo labai sėkmingais, kaip žinia, šis partneris mūsų turės greitai naują vadovybę. Mes pasikeitėme taryboje e, nuomonėmis apie tai, kaip konstruktyviai dirbti su naujaja e, vadovybė Kinijos. E, pateikti bus pasiūlymai dėl bendradarbiavimo tarp ES ir Kinijos. Mes e, E, grįžime prie šio klausimo, rengdamėsi kitam aukščiausio lygio susitikimui su Kinija, kuris vyks Kinijoje e, kitų metų e, rudenį ir pateiksime naujų pasiūlymų dėl bendradarbiavimo toliau. Mes kalbėjome apie krizės pasaulyje, Sirijoje, Irane ir Malyje. E, pirmą kartą Europos vadovų lygmenių kalbėjome apie įvykius Malyje. E, saugumo, humanitarinė ir regioninio poveikio Saheliui situacija yra labai rimta e, taip pat gali tai tapti grėsme mūsų e, saugumui. Sąjunga prisideda prie jungtinių tautų tarptautinių pastangų skirtų stabilizuoti padėčiai. Mes nusprendėme e, paspartinti savo Europos karinių krizių valdymo operacijų planavimą ir e, paremti tarptautinę, tarptautinės karinės paėgas pagal Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 2071 pasakysiu baigdamas, kad mes e, daugiausiai dėmesio skiriame, kaip sakiau, bendram priežiūros mechanizmui, kad jis veiktų kitais metais. E, iki gruodžio mėnesio mes dirbsime toliau, kad sustiprintume ekonominę ir pinigų sąjungą. Ir tai yra didžiausias mūsų indėlis į augimą ir e, pasitikėjimo euro zona atskūrimą. Dėkoju Jums uždėmesį. Falon. Ačiū, ponė Van Rompuy, komisijos vardu kalbės jos pirmininkas, ponas Baros. Pane pirmininkė, parlamento nariai, vadovų taryba apibendrino tris ankstesnius sustikimus ir e, jie turėjo didelės įtakos tiek trumpalaikiam stabilumui užtikrinti, tiek siekiant ilgalaikių tikslų. Pirmiausiai mes e, turėjome e, stengtis įgyveninti birželio mėnesį pasiektą susitarimą dėl darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, siekiant kovoti su ekonomikos nuosmukiu, aukštu nedarbu, nepakankama socialinė sanglauda. Aš puikiai esu susipažinęs su sudėtingomis sąlygomis, kuriuose, į kurias yra patekę Europos piliečiai mes turime ne tik demonstruoti politinę valią, tačiau taip pat elgtis ir e, garbingai bei sąžiningai. Kai kuriuose valstybės narėse piliečiai smarkiai kenčia dėl viešojo sektoriaus per didelio įsiskolinimo ir netinkamo privataus sektoriaus elgesio. Todėl privalome atgaivinti piliečių viltį, suteikti jiems perspektyvą įtikinti, kad ekonomika atsigaus, kad darbo vietos bus kūriamos, kad nereikės kentėti. Komisija pateikė pasiūlymus dėl e, susitarimo e, skatinti ekonomikos augimą. Vis dėlto tie 120 milijonų, milijardų eurų vertės projektai, kurie yra e, numatomi, dėl jų dar nėra susitarta. Todėl Būtina prengti tinkamą ataskaitą, e, kurioje būtų nurodytos pagrindinės kliūtis ir spragos ir pradėti atitinkamas darybas. Noriu pateikti kelis e, pavyzdžius dėl įmonių kapitalo e, yra pasiektas susidarimas dėl ginčių sprendimo kitų aspektų, tačiau reikia tartis toliau dėl kitų dviejų pasiūlymų, kurie labai svarbus siekiant užtikrinti ekonomikos augimą darbo vietų kūrimą. Tai yra viešiai pirkimai indėlių apmokestinimas, įskaitant tinkamus pakeitimus apimančius sustarimus su trečiosiomis šalimis, mes turime užtikrinti, kad būtų pasiektas naujas postumis šiuose sritise. Aš paraginau valstybės narės kuo greičiau stengtis įgyventi ekonomikos gavimo darbo vietų kūrimo paketą, prisimti savo atsakomybės dalį, patvirtinę tinkamus teisės aktus. Turime parodyti piliečiams, kad Europai e, svarbu įgyveninti savo įsipareigojimus ekonomikos gavinimo darbo vietų kūrimo srityje, taip pat kiekvienas turi nešti savo indėlį. Todėl palankiai vertinu pasiektą pažangą siekiant sustarimo dėl e, finansinių sandorio apmokestinimo, 10 valstybių narių jau e, patinkamus komisijos pasiūlymus pritarė ir mes tikimės, e, kad taryboje bus priimtas sprendimas dėl sustiprinto bedarbiavimo, taip pat bus pristatytas veiksmų planas, kaip kovoti su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu, atmantis taip pat ir mokesčių priebėgas komisija iki metų pabaigos pasiūlys atitinkamas garantijas jaunimui, pagal kurias jaunimai, jaunimui per keturis mėnesius baigus e, studijas ar mokslus būtų arba darbo vieta pasiūlyta, arba atitinkama praktikos vieta. Europos socialinis fondas. Jo lėšos bus naudojamos siekiant užtikrinti jaunimo atstovų rengimą, parengiant juos gyvenimui ir darbo rinkos sąlygoms. Taip mes kovosime su nedarbu. Labai svarbu iki šių metų pabaigos pasiekti susitarimą dėl bendro bankų priežos mechanizmo. Tai yra būtina prielaida e, tiesioginiam bankų kapitalizavimui pagal Europos stabilumo mechanizmą. Susitarint dėl šių dalykų, ES turi pasinaudoti galimybę atstatyti e, pasitikėjimą jos institucijomis ir pasiūsti stabilumo signalą piliečiams. Turėtume pasinaudoti šią galimybę, aiškiai suvokdami, kad e, susitarimas šiais klausimais yra būtina prielaida tam, kad e, toliau galėtume stiprinti ekonominį ir pinigų sąjungą dėl bendro priežiūros mechanizmo bankų srityje, nevertinant vykstančio teisėkuros proceso. Vidau taryboje buvo sitarta dėl pagrindinių principų, e, kurias siūlome komisijos pasiūlyme. Todėl e, mes bandome sleiti bendras vienodas sąlygas visoms dalyvauti nojančioms valstybėms narėms dar kartą Noriu pakartoti, kad e, Europoje nebus statomos sienos tarp euro ir ne eurozonos valstybių. Antra, tinkamas atskaitomumas to lygmenių, kur priimami sprendimai ir komisija tikrai e, čia žiūri Europos parlamentą, kad būtų išlaikyta bendros rinkos integralumas ir tinkamos veikimo sąlygos. Ir čia yra ECB užduotis svarbi užtikrinti priežiūr, finansinę priežą ir visus turėti įgaliojimus prižiūrėti bankus, bet kurios bankus e, eurozonoje. Ir ta kitą priežiūros funkciją, monetarinė politika turi būti tinkamai vykdomi. Čia mes ketiname glaužiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Vis svarbus elementas yra politinis įsipareigojimas, kad būtų susitarta iki šių metų pabaigos. Ir aš labai tikiuosi, kad dabar vyriausybės tikrai įvykdys tą įsipareigojimą, kurį e, įsipareigojo įvykdyti aukščiausių lygmenių. Mes taip pat uh, toliau uh, žengėme į priekį savo reakcijos į krizės rytyje. Ir čia mm, valstybių skolos klausimas yra labai svarbus, todėl komisija pateikė savo pasiūlymus birželio mėnesio taryboje. Priežos mechanizmai bus labai svarbus signalas mūsų piliečiams, taip pat tarptautiniams partneriams ir bendrai investuotojams. Europos taryba taip pat išdėstė, kad reikia sparčiai priimti visas nuostatas dėl uh, nacionalinių rezoliucijų ir depozito garantijų suderinimą pagal komisijos įsiekūrinius pasiūlymus dėl bankų um, gaivinimo ir nacionalinių indėlių garantijų bei bankų gelbėjimo sistemų. Čia taip pat turi būti viena taisyklių knyga pagal bankų kapitalo reikalavimų pasiūlymą. Dėl visų šių klausimų parlamentas uh, turi labai svarbu vaidmenį suvaidinti ir komisija labai glaudžiai su jumis bendradarbiaus, kad būtų galima sparčiai uh, pajudėti į priekį per artimiausias savaitės. Pirmin pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Mm, toliau kalbant apie um, ekonomės pinigų sąjungos gilinimo elementus, aš dar norėčiau teisės aktus aptarti, kurie vadinami dviejų dokumentų paketu. Toliau, tolesnis biudžeto koordinavimas yra labai svarbus ramstis reaguojant į krizę. Ir galvojant apie Europos parlamento interesus, aš galvoju, kad reikėtų kaip galima daugiau elementų iš fiskalinės sutarties integruoti į bendrijos metodą. Ir tą mes ir darome e, per dviejų dokumentų paketą. Mes dabar ES institucijos pradėjo mąstymų procesą apimant visus e, e, ekonominės pinigų sąjungos elementus, taip pat ir solidarumą. Ir aš tikiuosi, kad bus galima pritarti e, dviejų dokumentų paketo tikslams parlamente. Tai yra galvojant apie tolesnį, apie atgilinimą. Kalbant apie šį, apie atgilinimą, vadovo taryboje taip pat buvo galvojama apie tai, kaip būtų galima giliau pažvelgti į e, tuos dalykus, kurie e, buvo išdėsti Europos centrinio banko pirmininko, tarybos pirmininko ir mano paties parengtame dokumente. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir pirmininkas Šulcas labai naudingai prisidėjo prie šio pranešimo, tarpinio pranešimo parengimo. Praeitą mėnesį m, mm, taip pat mes nusprendėme, kad iki gruodžio vadovo tarybos turi būti parengtas planas dėl APS pagilinimo, kur komisija išdėlios visus elementus, kaip būtų galima pagilinti, sukurti tikrą APS. Pirmininkė, gerbiami uh, parlamento nariai, aš dabar norėčiau tarti keletą žodžių dėl fiskalinių pajėgumų kai kalbame apie ekonominę ir pinigų sąjungą, EPS. Kaip aš jau sakiau, savo sąjungos būklės pranešime parlamente mes turime parengti visą tikrą, tikrus įgaliojimus turinti, visas priemonės turinti valdymo mechanizmą, kad būtų ir fiskaliniai pajėgumai taip pat, tai papildytų mūsų mūsų pastangas užtikrinti, kad būtų tvirtesnis, labiau subalansuotesnis pagrindas įgyveninti visas tinkamas politikos rytis, ypač eurozonoje, kad būtų galima užkirsti kelią įvairiems disbalansams. Daug kas jau yra čia padaryta, pavyzdžiui, per šešių dokumentų paketą ir konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas, tačiau reikia imtis dar tolesnių priemonių, suderinant konkrečias sąlygas su konkrečiomis paskato, paskatomis, tam, kad EPS taptų tikrai tvari. Ir čia tokia mintis būtų, kad kad e, sutartiniai įsipareigojimai tarp valstybių narių ir komisijos turėtų būti įgyvendinami, pa, paremant e, tuos įsipareigojimus, kurie būtų įgyvendinami e, per konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas ir jų pastangas. Aišku, tai nesusijęs su daugiamečio daugiametės finansinės programos sutarimais, kuriuos mes tikimės, kad jie bus priimti per atimiausias savaitės. Aš pirmininkė, labai tikiuosi, kad toliau galėsime glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu šiose srityse, nes tikrai Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus kiekviename žingsnėje. Mes rengėme tokį mechanizmą, kur daugiau sprendimų bus priimami Europinių lygmenių, taigi reikia tvirtesnės atskaitomybės. Ir atskaitomybė, atskaitomumas turi būti tuo lygmeniu užtikrintas, kur yra priimami sprendimai. Ir tai yra labai svarbu, kai kalbame apie EPS. Tuo pat metu mes turime užtikrinti, kad būtų daugiau demokratijos, bet kad tai taip pat reikštų daugiau skaidrumo, o ne daugiau sudėtingumo, nes mūsų sistema, sprendimų prieimimo sistema Europoje ir taip jau yra sudėtinga. Įvairių mechanizmų, institucijų um, dauginimas tik tai paverstų ES dar neiškesnė, dar labiau miglota ir neskaidrė, o mums reikia priartinti sprendimus prie piliečių. Ir čia dar būtų keli tokie pagrindiniai principai tokioms reformoms. Visų pirma, mes turime pasiremti dabartinę institucinę um, E, sąranga, teisinė sąranga, kuri yra apibriešta ES sutartėse. Reikia užtikrinti eurozonos gilinimą, tai yra pagrindas mūsų valiutai eurui. Mes turime užtikrinti konvergenciją tarp esamų ir būsimų narių. Mes turime užtikrinti visos vykdomos politikos integralumą dabartinių 27 valstybių narių lygmenių, labai greitai jau ir 28 valstybių narių lygmenių. Ypač turime užtikrinti bendros rinkos integralumą. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Taigi mūsų užduotis yra aiškiai išdėstos. Nepamirškime, kad o, be e, dviejų dokumentų paketo bankų priežiūros ir um, finansinio sutarimo dar yra tokie dalykai kaip daugiametė finansinė programa. Ir aš labai tikiuosi, kad tos valstybės, kurios kalba, kad reikia investicijų augimui ir darbo vietoms užtikrinti, kad jos prisidėtų savo parama prie pagrindinių instrumentų, kurie užtikrins investicijas europinių lygmenių, nes tai bus pagrindinė užduotis e, vykdant ta, tokius politikos tikslus. Taip pat vadovų sutikime e, buvo galima parengti labai svarbę žinę, pasiūsti labai svarbę žinę dėl Graikijos. Ir iš tikrųjų labai sveikinu šio susitikimo išvadas, kur pasakyta, cituoju, mes tikimės, kad Graikija, tol, kad Graikija toliau įgyvendins politikos e, peržiūros savo reformas, kad būtų galima greitai įgyvendinti visas reformas, nes iš tikrųjų reikalingas konkurencingas privatus sektorius, investicijos ir um, taip pat tinka tinkamas viešasis sektorius. Tai ir leis Graikijai užsitikrinti naujas investicijas ir savo tinkamą dalyvavimą Eurozonos veikloje. Aš labai tikiuosi, kad taip ir bus, kad iš tikrųjų tokia valia yra išsakyta, kad tikrai e, bus išlaikyta ta valia išsaugoti Graikiją Eurozonoje. Toliau, kalbant apie tolesnės kryptis, reikia sutelkti dėmesį į strateginius partnerius Kiniją, reikia taip pat ir iniciatyvomis paremtos darbo atvarkės. Ir labai svarbu, kad Europa apgintų savo interesus šiame globalizacijos pasaulyje. Ir aišku, reikia galvoti apie augimo iššūkius ir ne, nepalikti nepanaudotų galimybių išplėsti toliau priekybą, liberalizuoti priekybą. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, tikrai labai svarbu, kai daugelis mūsų piliečių abejoja, ar ES yra pajėgi įveikti iškilusius iššūkius. Tarptautinė bendruomenė tikrai turi nenustepti, mes turime pasiūsti labai aiškius, aišku signalų. Pasauliui reikia stiprios ES ir todėl labai džiugu, kad integracijos vienybės projektas projektas buvo taip pripažintas. Ir 60 metų jis mums davė tiek daug. Tačiau taip pat yra ir didžiulė atsakomybė ir iššūkis mums parodyti, kad kiekvieną dieną mes turime drąsos. Um, drąsos padaryti tai, kas yra reikalinga, kas yra teisinga, tai yra priimti tuos sprendimus, kuriuos turime priimti. Toliau gilindami EPS toliau žengdami link politinės sąjungos, pasirūpinkime visi kartu, kad 2012 m. Nobelio e, premija buvo skirta ne praeities idėjai, o ateities projektui. Ačiū. Labai ačiū, pana Baroso. Dabar prasidės pasisakymai frakcijų vardu. Ir pirmiausia, e LP frakcijos vardu, ponas Daulis. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė, mėly kolegos. Aš iš tikrųjų esu optimistas. Op Tačiau mano optimizmas yra realistiškas. Jis yra paremtas konkrečiais dalykais, um, tuo, kas yra padaryta. Ir pasiremiant mūsų e, visų patirtimi per šios 60 metų, galima tikrai pasakyti, kad Nobelio premija skirta ES tai yra pripažinimas to, ką mes visi kartu sukūrėme per 60 metų. Bet tai taip pat yra padrasnimas žengti dar toliau. Aš tikiu Europą, aš tikiu bendrijos metodu, aš tikiu ES pridėtinė vertė per, per jos bendrasias politikas pasiekiama. Aš taip pat tikiu Europos investicijomis per mūsų biudžetą kurios kiekvienais metais keli šimtus milijardų euro, e, eurų į, į, atneša į mūsų ekonomiką. Ir Europai reikia tikrai plačių užmojų politikos, politikos, kuri leis mums vėl susigražinti augimą. Ir kad ši politika būtų gyveninta, reikia tikrai plačių užmojų biudžeto. Ir aš galvoju, kad tikrai tos diskusijos um, tai ir parodėme, t, parodė. Todėl aš labai tikiuosi, kad mes visi prisimsime mums tekančią, tenkančią atsakomybę ir tikrai susitikime susitarsime iki metų pabaigos dėl šios programos, jeigu mes norime, kad um, išorės pasaulis patikėtų mūsų reputaciją. Praeitą savaitę tikrai buvo įveiktas dar vienas e, etapas um, link mūsų ekonomikos stiprinimo. Tikrai mūsų krizė yra ekonominė krizė, tačiau problema, baisumas yra tai, kad mūsų įsipareigojimai nebuvo įgyveninti ir mes turime ištaisyti tą situaciją. Na, aš manau, kad turime prisimti atsakomybę taip pat ir čia Europos parlamente. Mes turime savo suteikti tuos instrumentus, instrumentus, kurie mums ir yra reikalingi. Ekonominės valdysenos paketas turi būti teisės aktas, kuris būtų įgyvendinamas, taip pat kaip ir dviejų dokumentų paketas, um, kurį šiandien aptarėme. Ir aš tikiuosi, kad labai greitai bus dėl šių dokumentų galtinai susitarta ir jie bus įgyveninti. Tikrai krizės akivaizdoje negalime pamiršti kažkurios tai mūsų bendros teisėjų, kurios sektorius, pavyzdžiui, bankinis sektorius. Mano frakcija labai didžiai stebi visus pasikeitimus ir todėl remiame tarybos pasiūlymą, kad būtų sukurta Europos priežiūros institucija. Mūsų ekonomikoje viskas nuo to priklauso. Iš tikrųjų, vieno banko žlugimas gali turėti milžinišką poveikį visai sistemai. Jeigu bankai e, gal yra laikomi, kad jie yra per dideli, kad bankrutuotų, tai iš tikrųjų taip nėra ir negali būti tokio banko, kuris būtų per mažas, kad jį būtų, nereikėtų, kad jo prižiūrėti. Aš manau, kad mūsų piliečiams tikrai reikia sugražinti pasitikėjimą mūsų finansinę sistemą. EPP e, siekia padaryti viską, kad Europa išbristų šios krizės e, stipri Ir mes tikime, kad Europa turi sprendimų. Per 20 metų bendra rinka parodė, kad yra sėkminga. Tačiau, kad ši sėkmė būtų tvari, mes turime toliau dirbti. Turime priversti valstybių ir vyriausybių vadovus užpildyti spragas, kurių dar yra bendroje rinkoje. Ir aš ypač galvočiau, pavyzdžiui, apie skaitmeninę bendrąją rinką, kad kiekvienais metais nebūtų milijardas eurų nuostolių patirima. Europa dabar yra kryškelė. Kai kas nori um, ES konkurenciją sugražinti valstybėms narėms, kad tai būtų tik tai bendros priekybos erdvė. Tačiau Europa yra daug daugiau. Ir kai ES teigėjai pasirašė sutartį, jie galvoja apie taiką ir klėstėjimą, kad tai yra Europos sinonimai. Ir tai tam buvo skirtas Nobelio apdovanojimas. Iš tikrųjų, tiek daug metų Europa buvo pavyzdys Euro, e, pasauliu ir mes dabar turime sustiprinti socialinę rinkos ekonomiką, solidarumą, už toliau ginti žmogaus teises ir toliau įtvirtinti mūsų vertybės Europoje ir už jos ribų. Kreipiuosi į tarybą ar komisiją. Tikrai nekartą jau apie tai kalbėjau šioje salėje, krizės laikotarpiu reikia priimti svarbius sprendimus ir aišku, kai priimami sprendimai būna klaidų. Tačiau blogiausia krizės laikotarpiu yra pernelik ilgai laukti. Jeigu ilgai lauki, tai yra milijardai, milijardai, kurie užgriūva ant mūsų piliečių pečių. Ir todėl aš kreipiuosi į Jūs, aš tikiuosi, kad Europos biudžetas bus patvirtintas iki metų pabaigos ir Tai yra labai svarbu visiems, visiems, kas yra aplink mus, mūsų finansinėms rinkoms. Linkiu Jums drąsos, tvirtybės, kad iki, um, iki kalėdų, iki mūsų gruodžio mėnesio plenarinės sesijos, kad būtų viskas jau susitarta. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Vandrompojau, norėčiau pradėti nuo to, nuo ko jūs pradėjote. Tai yra Europos centrinis bankas ir lyčių lygybės principo laikymasis. Pirmiausia, kalbant apie turinį, turiu pasakyti, kad mane nuvylė jūsų žodžiai, tačiau dar labiau mane nuvylė e, jūsų pozicija ir jūsų pasisakymas. To tikrai negana. Mes nepasiruošę pripažinti jūsų e, pasiteisinimus. Manau, kad mes galime eiti į priekį. Europos parlamentas nutėsė tiltą, o kalbant apie lyčių lygybės principą, iš tiesų mes nenorėjome, kad jūs aprašytumėte situaciją, norėjome, kad žengtumėte dar toliau ir pateiktumėte konkrečius rezultatus. Kalbant apie e, vadovų tarybos susitikimo išvadas. Turiu pas, negaliu pasakyti, kad tos išvados yra neigiamos, tačiau rezultatas tikrai nuvilia. Augimo paktas. Tikrai nebūtina 27 valstybių vadovams susitikti, kad jie konstatuotų, jog tas augimo paktas neveikia augimo problemos e, nekyla tik iš e, augimo ir stabilumo pakto. E, neaišku, kodėl komisija ir didžioji dalis tarybos atstovų nekelia klausimo, ar Europos centrinis bankas pateikia teisingus skaičius. E, daug kas tiesiog bando nediskutuoti svarbiamis temomis. Ir mes neturime kalbėti apie augimo paktą, turime kalbėti apie augimo politiką. Mes neturėtume skatinti recesijos, turėtume skatinti naujas darbo vietas ir užimtumą. Ar nepastebite, kad didėjantis nedarbas eina kartu su vis didėjančiu euroskepticizmu? Tai yra šiandieninės politikos rezultatas. Ir ponė Merkel, ponas Šoible mėto granatas. Dar daug kas gali būti puikiais komisijos nariais, tačiau problemų savaime tai neišsprendžia. Ponas Oland kalbėjo apie tai, kad reikia debatų šiandien, reikia konkrečių žingsnių. Ir čia mes nekalbame tik apie Vokietijos ir Prancūzijos klausimą. Kalbame apie koncepciją, e, pagal kurią labai svarbus konstituciniai klausimai, galbūt reikėtų konvento dar e, gruodžio mėnesį, galbūt reikėtų kažkokio aukštesnio superkomisijos nario šiams problemams spręsti. Tačiau ar e, esame pasirengę žengti konkrečius žingsnius, spręsti Ispanijos, Airijos bankų problemas? Ne, niekas nepasiruošia. Ir jei Ispanija ir Airija bus paliktos likimo valian, tai matysime, kad um, Europos stabilumo mechanizmas tiesiog neveikia. Manau, kad tai yra dėlsimo taktika. Aš galvoju, kad reikėtų rūpestingai konsultuotis ir negalime leisti, kad Ispanijoje ir Airijoje nedarbas dar labiau išauktų ir situacija dar labiau suprastėtų. Ponas Van Rompuy Europoje mums tikrai reikia to penktojo ramščio socialiniams klausimams. Tai yra absoliučiai būtina. Negalime leisti, kad socialiniai klausimai būtų um, pristatyti porą sakinių. Uh, Jūs sakėte, kad taip, jūs susipažinę su socialiniu vargu, e, tačiau aš manau, kad svarbu nekonstatuoti faktą, tačiau keisti tam tikras aplinkybės. Tai yra socialios Europos esmė. Mes didžiuojame suteikta Nobelio premija, mes kaip frakcija tuo didžiuojamės, tačiau o, už socialinę taiką ir vidaus reikalus e, Nobelio premijos mes nenusipelnėme. Turime kurti tą modelį, turime um, pamiršti šiandienos priemonės, kurios siekia prieš priešos. Dėl pono Camerono. Jis nori tam tikro biudžeto. Ponas Cameronas gali um, pareikšti savo veto. Tačiau net kartu su jo veto tas biudžetas bus 2013 metų biudžetas. Ir išsakydamas savo veto, ponas Kameronas parodo, kad jam ES reikalai neįdomus. Mes visi sėdime ant tos pačios šakos. Ir jei Kameronas e, kalba apie tai, kad 2012 e, metų biudžetas turėtų būti baze kitiems biudžetams, tai ponia Kelanan, jūs turėtumėte pasakyti, kad tai yra neįmanoma. Manau, kad mes ES turime visi turėti savo balsą ir Didžiojo Britanijoje konservatoriai su liberalais turėtų pagaliau susitarti. Jei jūs turite tam tikrų nukrypstančių e, pozicijų, gerai, tačiau nebandykite jų įpiršti ES. Ir aš tikiuosi, kad panas Cameronas tą dalyką tikrai supras. Ačiū. Labai ačiū. Dabar Alda frakcijos vardu ponas Ferhofštadas. Dėkuoju, pana pirmininkė. Visų pirma, noriu pasidžiaugti sprendimu dėl bankų sąjungos priimto ES taryboje. Tačiau turiu Jums pasakyti, kad aš maniau, kad dėl to buvo apsispręsta birželio mėnesį. Na bet ką darysi? jeigu ES taryba sprendžia du kartus dėl vieno dalyko, tai man atrodo, kad e, nieko gero jie čia neveikia tokiu būdu. Bet šiaip ar taip džiaugiuosi, kad ES taryba e, galų gale susitarė ir dabar laukia Europos parlamento ir Europos komisijos pozicijos. Mes juk nuo pat pradžių sakėme, kad ši sistema turi būti taikoma visiems bankams. Ir iš tiesų buvo absurdiška mintis prižiūrėti tik tai kai kuriuos bankus. Ir tokia mano pirma mintis. O antra pir, mintis yra susijusi su ponos Svobodos pastebėjimu dėl laiko nustatymų. Čia mano nuomonė netokia teigiama, nes toks tvarkaraštis yra glaužiai susijęs su kuo? Su Vokietijos rinkimų kalendoriu. Ir man atrodo, kad yra neatsakinga laukti visų pirma devynis mėnesius prieš iki tol, kol galėsime įgyvendinti tai, dėl ko bus susitarta daug anksčiau. Devynis mėnesius laukti ir derintis prie Vokietijos rinkimų kalendoriaus ir rinkimų rezultatų. Juk tai yra tarp vyriausybinis metodas. Jeigu reikės laukti kiekvieną kartą ir derintis prie Prancūzijos ar Italijos, dabar prie Vokietijos rinkimų kalendoriaus, tai nieko nenuveiksime. Dar vienas pastebėjimas dėl paties dokumento, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiame dokumente yra labai daug gerų minčių, Taip pat yra tokių, kurios nelabai geros. Pavyzdžiui, individualios sutartys. Aš nemanau, kad ES turėtų būti paremta e, sutartimis tarp valstybių narių ir ES institucijų. Ne, mes norime bendrų politikos skripčių ir norime visus teisiškai pareigojančių teisės aktų. Tokiu būdu tik tai pašalinsime bendras skolas. Pone Barosai, noriu jūsų paklausti. Kiekvieną mėnesį aš į jūs kreipsiuosi ir jūsų klausiu, koks yra jūsų pasiūlymas dėl Europos e, e, rinkų. Nes turime stengti sumažinti palūkanų normą Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Slovenija. Slovenijoje mažiau negu 60 procentų yra valstybės skola mažiau negu 60 procentų. Ir valstybinis deficitas e, ten yra mažiau negu 3 procentai. Ir yra, kokia palūkanų norma? 6 procentai. Rinka ten yra maža ir niekam neįdomu, kaip padėti Slovenijai kovoti su krize. Ir todėl reikia ieškoti būdų, kaip padėti visoms valstybėms narėms. Mes minėjome dviejų dokumentų paketą. Europos parlamento nuomonė yra aiški. Jeigu nebus jokios aiškios nuomonės dėl e, pagalbos fondo, mes nepritarsime dviejų dokumentų paketui. Yra kai kurie kolegos, kurie sako, kad reikia e, komisijos narių, kurie turėtų labai aukštus įgaliojimus. Aš vis tik tai galiu tam pritarti, bet manau, kad visų pirma, pirmas žingsnis turi būti toks, kad e, mums reikia numatyti nuostatas taikomas visoms valstybėms narėms E, skirtas kovoti su su valstybių narių skolomis jas apjungianti vieną fondą. Ir pabaigai, ponė pirmininkė, kitas dalykas. Manau, kad atėjo laikas ES tarybai imtis veiksmų. Nobelio premijos, taikos premijos nugalėtojai imasi veiksmų. Mes žinome, ko reikia Sirijoje. Žinome, kad reikia kuo greičiau įgyvendinti ten neskraidimo zoną. Taip pat negalima leisti Sirijos vadovui e, naudoti oro pajėgas žudyti savo pačių piliečiams. Kasdieniniai bombardavimai Sirijos oro pajėgų e, yra nepriimtini. Sirijos miestai netrukus virs grįvėsiais ir todėl aš manau, kad Europos institucijoms kartu su tarptautinė bendruomenė reikia prisimti atsakomybę dėl šio skandalo. Labai ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponia Harms. Gerbiami ponai pirmininkai, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegės, pirmiausia pasisakysiu moterų reikalų klausimu. Europos Sąjungoje. Noriu pasveikinti ponę Reding. Aš manau, kad jos kvotų pasiūlymas yra būtent teisingas. Ir e, noriu kreiptis į visas kolegės komisijos nares, pabrėždama, kad mano supratimu kiekviena moteris e, jau pasiekusi tam tikras valdžios pozicijas Europos Sąjungoje turėtų įsisamoninti, kad visų pirma e, tai susiję su jų profesinė kvalifikacija ir e, tam tikromis savybėmis. Tačiau tai susiję ir su tuo, kad e, kai kur buvo taikomas kvotų instrumentas. Manau, kad būdamos moterys kartu su komisijos nare Reding jos turėtų pasistengti, kad kvotų sistema būtų įgyvendinta. Pone komisijos pirmininkė Baroso, aš iš jūsų tikiuosi, kad jūs imsitės teigiamos iniciatyvos ir įžiepsite moterų vaidmens sustiprinimo ES kibirkštį. Kalbant apie poną Meršą, e, labai gaila, kad e, šis ponas kvesionuoja ponios Reding idėją. Pone Van Rumpojų, gal jums ir atrodo pakankama kad Europos centrinėme banke moters vaidmuo prasidės galbūt po 2018 metų. Mums ši perspektyva nėra pakankama. Mes jau dabar norėtume valdžios ECB ir jūsų žodžiai mūsų tikrai neguodžia. Ponas ir ponai, Nobelio taikos premija čia šiandien debatuose tarsi nesulaukia pakankamo dėmesio. Ir kai aš gavau šią žinutę iš Europos šiaurės, mane ji e, labai sujaudino. Aš jaučiausi asmeniškai sujaudinta. Man tai buvo kaip prisipažin, prisipažinimas meilėje ir patvirtinimas, kad šis didelis europietiškas projektas veikia. Aš laukiau tam tikro žodžio Europos vadovų tarybos susitikime. Ir dabar vis dar klausiu, kur dingo tie iškilūs žodžiai kodėl nėra mąstymo didesnėmis kategorijomis, nes man tai yra e, šios premijos esmė. Mums reikėtų sustoti ir pabandyti suvokti, ką kartu pasiekėme ir ką galime pasiekti dar. Gerai, ponia Vandrompojau, aš suprantu, kad jum, jums prireikė daugiau laiko sprendžiant bankų klausimus. Manau, kad pono Dragi rankose, ECB yra labai svarbus, kaip kažkada buvo trišė rankose. Ir mes suvokėme, kad bankų krizė iš ūmios fazės perėjo į chronišką fazę. Tačiau aš noriu pasakyti, kad gruodžio pabaigoje aiškius apmatus turėtų įgauti ne tik bankų priežiūros mechanizmas, tačiau reikėtų aiškiai suvokti ir kitus ramščius. Jie jau turi stovėti, tai yra indėlių garantijos ir galimybė Europos Sąjungos bankų operacijas vykdyti Europos Sąjungoje ir taip pat numatyti toms operacijoms kontrolės mechanizmą. Aš manau, kad tai turi būti padaryta iki gruodžio pabaigos. Reaguodama į kolegos Svobodos žodžius, pasakysiu štai, kad jūs kalbėjote, kad viskas tikriausiai bus geriau. Aš nežinau, gal jūs remiatės kitais statistiniais duomenimis nei aš, gal galėtume kartais pa pasikeisti tą informaciją. Tačiau Kalbėdama apie ekonominę ir pinigų sąjungą, turiu pasakyti, kad griežta taupimo politika neįmanoma nieko gero pasiekti. Net atskiros valstybės taupydamos susiduria su didesniais deficitais. Ir šis reiškinys yra stebimas ir visoje Europos Sąjungoje. Nedarbas auga, ypač jaunuomenės tarpe. Ir žinant šiuos faktus, ir vėl demonstruoti, kad e, įmanoma konsoliduoti biudžetą tik taupant, man netrodo protinga. Tai rodo, kad mūsų bandymai suvaldyti krizę yra nesėkmingi. Ekonomiką atgaivinti galime tik per augimą ir man tikrai įdomu, kuo baigsis pono Tadžiani ir pono Oettingerio planai ir kuo baigsis 2020 metų strategija? Ar pavyks pasiekti tą tvarų augimą? Neaišku, ką ponas Tajani pasiūlys. Ir ponas ir ponai, um, ponas Olon ir ponia Merkel e, nepateikė konkrečių atsakymų. Ir jei e, jie teigia, kad Nobelio komitetas tikriausiai suklydo, tai rodo, kad ta politinė sąjunga turi būti palaikoma ir šių abiejų lyderių. Pone Merkel dar prieš rinkimus turi išeiti į viešumą ir pasakyti, kodėl solidarumas padėtį blogina. Ponas Holon taip pat turėtų pasakyti, kodėl suverenitetą reikėtų perkelti vien Bruseliui. Ačiū už Jūsų dėmesį. Pane Sinclair. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė dėl darbo tvarkos. Ar mes visi galime kalbėti daugiau negu dvi minutės? Dabar žodis ponui Kelinen ACR frakcijos vardu. President. Dėkuoju, ponai pirmininkė. Na, iš praėjusios savaitės tarybos išvadų galima išžvelgti ir gerus dalykus. Pavyzdžiui, kad valstybės narės kūrė laisvesnę priekybą, mažina biurokratiją, taip pat uh, kai buvo atsisakyta kai kurių tebe kabančių komisijos pasiūlymų, visą tai yra geri dalykai. Tad e, mano frakcija tikrai pritars Jums, ponė Barosai, už tai, kad žengėte žingsnius į priekį. Kalbant apie pagrindinę mūsų diskusijų temą - eurokrizę, matome, kad e, viršūnų susitikimas nepasiekė tinkamų rezultatų. Pone Van Rompuoju, ir Jūs, ir ponas Baroso kalbėjote mūsų e, parlamentui birželio mėnesį. Kalbėjote apie tai, kad reikia solidarumo, atsakomybės, subalansavimo, pusiausvėros. Jau tada jūs sakėte, kad Europa jau pažengė dar keletą žingsnių pirmin atsigavimo link. O dabar paaiškėjo, kad kai kurios pagrindinės valstybės narės pradėjo abejoti dėl to, kas buvo tome susitarta. Ir uh, kad dabar atrodo, kad buvo padaryta žingsnių atgal. Ir vienintelis svarbiausias rezultatas viršūnių susitikimo buvo tai, kad vėl buvo praleista viena proga. Atsirado spragų, kurios padėtų politiniams vadovams užtikrinti e, rinkose stabilumą. Dabar rinkos yra pasimetusios, kaip ir buvo anksčiau. O toliau dėl priežiūros mechanizmo tvarkaraščio buvo renkami žodžiai labai atsargiai Ir vis tik tai atrodo, kad dabartinis viršūnų susitikimas e, žengia žingsnį atgal. Toliau dėl Šiaurės Europos ir Viduržėmio jūros e, Europos skirtumų. Atrodo, kad čia yra sąstingis, su juo taikstytis negalima. Reikėtų, man atrodo, kad, e, kaip ponas Verhofštatas sakė, nebeliko progų pasiekti sprendimo dėl krizės panaikinimo, kol neįvyks Vokietijoje rinkimai. Nes lyderio vaidmuo yra labai svarbus. Noriu pateikti pavyzdį, kai ES buvo suteikta e, Nobelio premija, pradėjo visi diskutuoti, kas sakys baigiamą padėkos kalbą, kas atsijims tą premiją, kas kalbės per vakarienę. Ir tada išaiškėjo, kiek daug yra politinių lyderių ir organizacijų, kurie yra verti atsiimti Nobelio premiją. Dėl to, kokį vaidmenį atliko e, šaltojo karo metu ar padedant Europai atsigauti po jo. Buvo kalbama apie NATO, apie popiežių Joną Paulių II, bet man atrodo, kad visi tie, kurie norėjo kalbėti, turėjo vieną bendrą dalyką. Jie turėjo drąsos prisimti politinę riziką, paaukoti vardan to, kuo tikėjo. Tad manau, kad to trūksta dabartiniai Europai. Dabar atrodo, kad svarbius, svarbus sprendimai yra vilkinami ir politinė tikrovė yra ignoruojama. Ir svarbu pastebėti, kad Nobelio premija buvo suteikta ES ne dėl to, kad mes veiksmingai sprendžiame dabartinę krizę, bet dėl to, kad mums nepavyksta to padaryti. Ir tai turėtų atmerkti mums akis. Tai nėra pasveikinimas, tai yra labdara. Premija buvo suteikta ES ne todėl, kad jis stipri ir jai puikiai sekasi, bet ji buvo suteikta dėl to, kad ES yra silpna ir jai kaip tik nesiseka. Ir tai labai aiškiai atsispindėjo pačiame pranešime dėl premijos. Tad palikime nuo šalyje tos pasveikinimus, tuos plekšnojimus per nugarą. Nepamirškime, kad mūsų laukia labai svarbi užduotis priimti nedelsiamus sprendimus, kurie padėtų ES susigražinti savo konkurencingumą ir iš naujo atgaivinti Europos projektą. Dėkui. Dabar vieningųjų kairių frakcijos vardu, pane Cimer. Ponai, Pirmiausia, norėčiau padėkoti Rebekai Harms ir Ekon komitetai, kurie vakar vakare prieimė sprendimą paremti rekomendaciją nebalsuoti šią savaitę ir nerinkti pono Meršo. Aš e, manau, kad tai yra signalas, kuris turėtų sulaukti tinkamų laikų ir Europos parlamento narių paramos. Aš manau, kad būtų neprotinga siūsti signalą, pabrėžiant, kad ES šiandien vis dar turi būti valdoma tik vyrų. Tokiu būdu mes pamintume tai, kas vėl ir vėl buvo, yra nuolat pabrėžiama, kalbant apie regioninę sanglaudą, apie kitus svarbius ES dalykus daugelie pozicijų yra tik vyrai. O kalbant apie vadovų tarybos susitikimo išvadas, finale susirinko, susitiko du vyrai, kurie pasėmė į rankas mikro, mikrofonus, kalbėjo, kad niekas nepalaimėjo, bet iš tikrųjų pralaimėjo žmonės, nes vėlgi nebuvo pasvarstyta apie tai, kad reikalinga skubi ES politikos. Um, korektūrą. Aš negaliu patikėti, kad tarybos išvadose kalbama apie tai, kad valstybės narės turi pasinaudoti struktūriniais fondais, e, stiprindamos augimą. E, jūs kalbate apie 25 procentų dalį skiriamą Europos stabilumo mechanizmui. Jūs e, kalbate apie tai, kad reikėtų ir toliau naudotis ES platformą e, skirtą kovai prieš skurdą. Bet aš nežinau, kiek tai rimta, norint um, paremti 120 milijonų ES piliečių. Ir dar turėkime omenyje, kad mums suteikta Nobelio taikos premija. Turiu pasakyti, kad e, taupimas tikrai neižieps augimo. Reikia pripažinti, kad taupimo politika buvo pasiekta, kad šimtai tūkstančių žmonių skursta dar labiau, jie yra atskirti. Mums e, reikia suteikti daugiau e, teisių nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui ypač. Reikalingas solidarumo paktas E, pagal kurį turėtų būti atstovaujama 99 procentams piliečių. Būtinas tinkamas balansas ir atsakomybė e, tų, kas sukėlė krizę. Kita didelė suma eurozonai gelbėti yra apie 600 milijardų eurų. Mes kalbame apie 30 milijardų eurų, kurie bus skiriami um, tik bankams. O iš 78 milijardų skirtų Ispanijai tik 8 milijardai yra skiriami viešajam sektoriui. Taigi, bankų sąjunga turėtų būti reformuota. Mes e, turime pasvarstyti apie tai, kad ta didelė finansinė pagalba teikiama iš Europos centrinio banko yra teikiama tik bankams. Mes e, turime permastyti, persvarstyti, kokį vaidmenį čia galėtų atlikti ir Europos investicijų bankas. Tik tuomet galėsime kalbėti apie tai, kad teisingai suteikta uh, taikos premija. Dabar panas Ferat. Dėkoju. Iš tiesų, jūs savo kalboje, kai kalbėjote, aš maniau, kad jūs turėsite atstovauti mūsų uh, kaip ir demokratiniai valstybė, bet aš dabar turiu pasakyti, kad jūs, jums sekasi vis blogiau ir blogiau, negu kad sekėsi pradžioje. Man atrodo, kad Europa bus tiesiog federalinė sąjunga, bet pasirodė, kad dėl jūsų padarytos klaidos valstybės narės turėjo pasiduoti e, ir nusileisti nedemokratiniams struktūroms veikiančiams Briuselyje. Taip buvo gelbėjamos valstybės, aš mačiau, kokia buvo panika, baime, mūsų parlamente visi bijojo tos ekonominės recesijos. Ir jūs vertinote valstybių narių gelbėjimą kaip savo progą perimti kontrolę. Ir dabar pažiūrėkime, kaip sekėsi Graikijai. Kai tik tai susirenkat pirmininkaujantis trejetas, e, nuvažiavo jie į tą šalį, 50 žmonių delegacija, ten praleido keletą dienų, diskutavo, kokia yra situacija, aptarė su greikijos ministrais, ką jie gali daryti, ko negali daryti. Ir dabar manau, kad Europos parlamente yra daug pritarančių e, Ispanijos gelbėjimui. Bet Italijoje, pavyzdžiui, ponas Montis labai aiškiai parodo, kad jisai nori, kad ir jo šaliai būtų padėta, nes jisai bijo, kad parlamentinė demokratija ES užlugdytų. Taigi yra aišku, kad kitas etapas bus skirtas tiems, kurie, kurie, kurių dar nereikėjo gelbėti, bet jūs nesukūrėte jokių biudžetinių garantijų, o jų reikia. Ir jūs norite uh, perimti nacionalinių biudžetų kontrolę. Uh, Tad man dabar atrodo, kad eurozona yra labai pilka zona ir ekonomiškai, ir socialinė prasme, ir politinė prasme. Ir aš bijau, kad tos valstybės, kurios yra dabar užrakintos tame kalėjime, tikrai nesijaus gerai ateinačiais metais. Ir man atrodo, kad Nomelio taikos premija taip buvo suteikta. E, Europos e, Sąjungai. Taip, Vokietija ne, neužpuolė Prancūzijos nuo 49 metų, bet juk nuolatos vis tiek visi sako, kad Vokietija yra blogiečiai. Tad mums reikėtų dėkoti Rusijai ir NATO ir milijonams Euro Amerikos e, kareivių, kurie padeda Europai palaikyti taiką. Bet mes dabar, man atrodo, kad jau Europa yra susiskaldžiusi. Mes matome nuolatinės e, demonstracijas gatvėse. Ir man atrodo, kad Nobelio taikos premija kaip tik nuvertina visą ES organizaciją. Junktinėje karalystėje nuomonių apklausos rodo, kad dauguma Britų nori išstoti iš ES. Davidas Cameronas stovi kryškelėje, jisai bando e, namuose mm, rodyti, kad mums gerai ES, bet jis yra įstrigęs, jam tai nelabai pasiseka, nes e, jo paties rinkėjai, rinkėjai pradeda jo neberemti. Dėkui. Dabar frakcijai nepriklausančių narių vardu, pona Sinclair. You, Ačiū pirmininkė. Dar kartą. Vadovų susitikimas žada sprendimus, tačiau nieko neduoda ES integracijos realiai. Nekompetitingi eurokratai, apakė valstybių vadovai finansinę krizę naudoja toliau uh, savo tikslams ir iš tikrųjų Tai yra jungtinio Europos valstijų o, tik tai vizijos įgyvenimas ir o, biurokratai nieko nedaro dėl eilinio žmogaus. Ir paskutinis raundas vėlgi Graikijos žlugimo o, sąskaita viskas padaryta. Aš bijau, kad Junktinėje karalystėje, kuri nors ir nėra Eurozonos narė, vis tik tai o, nesugebės. O, išsisukti nuo to, kokią žalą padarys, pavyzdžiui, Londono sičiui bankinės sąjungos nuostatos, iš tikrųjų, kokios yra galimybės dar kartą persidėti dėl tų įsigaliojimų. Kameronas vis žada tą ir žada, tačiau jo žodžiai yra tušti. Ir dar kartą mes turime konservatorių partiją, kuri kalba griežtai dėl Europos Sąjungos, tačiau Kameronas iš tikrųjų yra tik tai Vokietijos kanclerės pudelis. Ir mūsų rinkėjai tikrai nori tikro referendumo. Me, o vadovai ir toliau aklomis veda mūsų šalį į niekur. Norime pasipriešinti Kameronui kad užtikrintume mūsų šalies ateitį ir turime pasiūsti aiškę žin, žinę, kad mes reikalavome referendumą. Labai ačiū. Dabar APP e frakcijos vardu panas Kasolidis. Pusantros minutės. President. Dėkoju, panė pirmininkė. Mes laikomės požiūrį iš apačios į viršų, žingsnis po žingsnio. Per ketveris metus dėliojome tą dėlionę, ieškodami, kaip sukurti pinigų sąjungą su ekonominė, biudžet, ekonominė biudžeto, biudžeto fiskalinę sąjungą ir atrodo jau baigėme sukurti tas visas sąjungas, bet svarbiausi sprendimai vėluoja. Įgyvendinimas tų sprendimų yra labai lėtas, rinkos reaguoja vis tik tai labai greitai ir mes to greičio nepavėjame. Sprendimas dėl bankų sąjungos yra moralinė užduotis nes mokesčių mokėtojai dabar turi rekapitalizuoti privačius bankus, kuriems dabar reikia gelbėjimo. Pagrindinė mintis būtų, kad bankai skolintųsi iš MS ir per ateinančius metus dėl to mums reikia sukurti aišku priežiūros mechanizmą Europos centrinio banko lygių ir taip pat atskirti tą su, e, valstybinės, e, valstybinių e, skolų, valstybinės skolas reikėtų atskirti vieną nuo kitos bankų labui. Dabar būtina užtikrinti e, finansavimą naujais lygiais ir taip pat naujo tipo paskolos atsirado dėl krizės. Būtent todėl reikia numatyti šį mechanizmą, kuris turėtų įsigalioti atgalinę datą ir jis turėtų būti pritaikytas tiems bankams, kurie jau dabar yra susidūrę su sunkia padėtimi. Dėkoju. Toliau, ponas Vangong. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Spalio mėnesio taryba nusprendė patvirtinti tokį tvarkaraštį, kad būtų galima gyventi sprendimus nuo priimtus sausio mėnesį. Dabar galvojant apie 14 metus, 6 tūkstančiai bankų bus kapitalizuoti eurozonoje, bus tokiu būdu sprendžiama krizė, tačiau piliečiai, mokesčių mokėtojai vėlgi turės visą tai apmokėti. Būtent darbuotojai, eiliniai darbuotojai yra ne tie nu, nusikaltėliai, dėl kurių kilo ta tą krizę, tačiau dėje jie turės e, tą kainą mokėti. Jie šiandien kaltinami, kad pernelyg daug socialinių dalykų reikalavo, tačiau socialinio ramščio būtent jūsų, e, ponė Van Rompo, e, tarpinio laiko tarpio programoje ir trūksta mūsų pilietis dabar už tai ir žengia į euroskepticizmo zoną. Visą tai jį ten nustūmė. Kaip galima turėti ekonominę pinigų sąjungą, jeigu nėra demokratijos, nėra socialinio pakto? Europos parlamentas turi įgyveninti uh, trojkos, tu, turi turėti galimybę e, diskutuoti trojkos sprendimus, diskutuoti visus e, Europos semestruose sprendimus. Ir uh, biudž valstybių biudžetas turi būti derinamas su Europos biudžetu, kad būtų galima įveikti asimetrinius šokus, kaip jūs ir kalbėjote, ponė Van Rompau. Ir anticiklinis fondas turi būti pa, uh, sudarytas iš naujų lėšų ir reguliuojamas ir valdomas pagal bendrijos taisyklės, sąjungos taisyklės. Kolegos, manau, daugelis iš mūsų sutinkame, kad nebus e, tinkamo e, perėjimo prie federacinės teisinės valstybės, jeigu nebus tinkamų socialinių fondų, tinkamų nuostatų. Ir tą žinę parlamentas ir jo pirmininkas ir turi perduoti visose uh, diskusijose. Liberalų frakcijos vardu, ponė Dezarnės, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti ponui Baroso ir ponui Venrampoju, kad e, klausydama jų aš galvoju, kad yra problemos dėl pasirinkto laiko. Man atrodo, kad krizė tikrai dar neįveikta. Taigi, Taigi mums reikia sprendimų rytoj, ne rytoj, ne poryt, o šiandienai. Ir aš pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, dėl bankinės sąjungos mes visi pasisakome už tai, tačiau, kad ji būtų efektyvi, kad ji veiktų, e, reikia jau rytoj, kad tai būtų, kad būtų galima tikrai spręsti tuos klausimus ir dėl bankų rekapitalizavimo. Kitaip viešo sektoriaus skolos dar labiau išauks. Antras dalykas, tuo pat metu kaip ir bankinės sąjungos, mums reikia solidarumo mechanizmo. Ir tą reikia irgi padaryti dabar. Iki tol, kol dar a, tie bankai, kurie susidūrė su, su problemomis, nebankrutavo visiškai. Toliau trečias dalykas - dėl biudžeto, dėl investicijų, dėl ekonominių dalykų. Dabar reikalinga ta tinkama politika. Rytoj bus vėl recesija, jei to nebus. Ir kai jau bus recesija, tai jau bus per vėlų ką nors daryti. Ketvirtas dalykas - dėl ES pariteto. Pirmininkė, aš turiu minutę 30. Taigi, Dėl pariteto, dėl ECB ypač. Dabar tai reikia padaryti, o ne 2018 metais. Tai yra reikalinga, kad būtų galima mūsų reputaciją išsaugoti taip pat viso pasaulio akise, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie moterų teises, kad ir kitose valstybėse tai būtų įgyveninta. Tai turime padaryti ir mes, užtikrindami lyčių paritetą, lygybę savo institucijose. Ir dabar tai reikia daryti kitaip, mes prarasime europiečių pasitikėjimą sistemą visiems laikams. Ačiū. Labai ačiū. ACR frakcijos vardu ponas Epink. Pone pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti Jūs, pona Barus, Baros ir pona Van Rompujai, su Nobelio taikos premija. Deja, negaliu sveikinti pono Kvadraso, mūsų parlamento vicepirmininko. Jis Ispanijos televizijoje pasakė, kad jisai nori išsiųsti e, į Kataloniją policiją susidoroti su tais, kurie kovoja už Katalonijos nepriklausomybę. Tai yra iš tikrųjų liūdinantis vaizdas. Pažvelkime į poną Davidą Kamerą. Na, kaip jis elgėsi dėl škotų nepriklausomybės? Jis sako, gerai, surenkime 2014 metais referendumą. Taip reikėtų elgtis, ponios ir ponai. Ne armiją siūsti, bet demokratiją taikyti. Ponas Videlis Kvadrosas mums atsiuntė laišką, kuris paaiškino savo pasisakymą, bet e, tas laiškas tik apsunkino viską. Pone pirmininkė, aš skaičiau tą laišką ir susidariau įvaizdį, kad generolas Frankas jį parašė. Jisai Katalonijos nepriklausomybę vadina nedemokratišką ir netaikę. Taigi, o kaip dėl jo? Mes gavome Nobelio taikos premiją, bet ji visai nedėra su tokiu elgesiu. Pone Šulcai, jūs lygiai taip pat. Jūs sakėte, kad ponas Videlis Kvadrasas tiesiog išreiškė savo nu, asmeninę nuomonę. Jis kalbėjo ne kaip vicepirmininkas, bet juk buvo būtent taip. Jisai yra vicepirmininkas ir jisai tą postą užima 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Taigi nebėkime nuo tikrovės reikėtų, kad vicepirmininkas atsiprašytų katalonų gyventojų ir Europarlamento. Jis turėtų iš vis atsistatydinti, nes jisai elgesi ne taip, kaip reikėtų elgtis žmogui užimančiam tokias pareigas ir tokiam, kuris gavo e, Nobelio taikos premiją. Taigi, Videl Kvadrės, manau, jums reikia atsistatyti. Vielen Dank. Labai ačiū. Jūs, aišku, vėliau galėsite pasisakyti dėl tarybos išvadų, o dabar Serkači Jorgo. Atleiskit, jūs norėjote paklausti pono Epninko, taip? Prašau. Pone parlamento nariai. E, jūs kalbėjote neilgai, Tačiau kalbėjote ignoruodamas tam tikrus dalykus. Jūs kalbėjote apie tai, kad žinote konstituciją Ispanijos. Vidal Kvadro kalbėjo apie tai, kad reikėtų taikyti konstitucijos e, nuostatas. Visa kita yra neteisinga jūsų interpretacija. E, gerai, tai yra jūsų reikalas, tačiau aš visiškai prieštarauju jūsų pozicijai. Pone Epnink, ar jūs norėtumėte atsakyti? Vienintelis dalykas, kurį noriu pabrėžti, ponė pirmininkė, tai yra tai, kad aš tikrai nesikišiu į Ispanijos vidinius reikalus, tačiau Aš nepritariu šio parlamento pirmininko pavaduotojo žodžiams, kuris kalbėjo apie tai, kad armija turėtų būti įsiusta į provinciją. Manau, kad mes žinome, kokia yra Gvardija Civil Senior istorija. Reikėtų sustoti, reikėtų kalbėti apie demokratiją ir leisti katalonams patiems priimti sprendimą. O dabar ponas Hečiači Georgo. Mielos kolegės, mėly kolegos, e, situacija piešiama labai niūriamis spalvomis. Ponas Vendrompojus ir ponas Baroso labai e, liūdnai kalbėjo, niūriai kalbėjo. E, problema yra ta, ką dabar galime padaryti. Jūs reikalaujate greitų sprendimų, tačiau kai kurie sprendimai ir kai kurios priemonės būna vėlyvi. Žmonijos istorijoje Demokratija niekada nebuvo panaudota prieš žmonės. Mes kalbame apie tiesioginį bankų refinansavimą ir negalime toleruoti, kad Kipro žmonės ar Ispanai turėtų mokėti už valstybės skolas. Niekada negalima e, privatizuoti valstybės skolų. Tačiau Dažnai taip galvojama, kai sužlunga kai kurie planai. Dėl 10 procentų nuo savo kapitalo bankų, jei tokie reikalavimai bus, tai bankai nebegalės suteikti kreditų. EFD frakcijos vardu ponia Cavela. Ačiū pirmininkė, kalbant apie Nobelio taikos premiją. Noriu pasakyti, kad a, kai vykstate atsimti apdovanojimo, pagalvokite apie tuos piliečius, kurie tikrai atliko visą sunkų darbą, kurie nusipelno to apdovanojimo, ypač apie piliečius pietuose, kuriem dabar sudėtinga išgyventi tomis sąlygomis kurios jiems yra primestos. Pagalvokite ir apie piliečius šiaurėje, kurie toliau gyvena europinė, e, europinio solidarumo dvasia, tie, apie tuos, kurie yra tikri demokratai, kurie ištikimi yra Europos vizijai. Kai kalbame apie darbo vietas ir augimą, nepamirškime kad negalime karpyti struktūrinių fondų, nes jie padeda toms valstybėms, kurios turi sunkumų. Tai yra augimo e, esmė. Frakcija nepriklausančių vardu, panas Melcer. E, pone pirmininkė, e, šiame vadovo susitikime turėjo būti nutarta tik dėl gairių. Mano supratimu, vis dėlto tos gairės tęsia neteisingą centrinį kelią vietoj to, kad būtų suteikta galimybė iš eurozonos išstoti silpnoms valstybėms, dabar kalbame apie Bruselio kontrolę nacionaliniams biudžetams, kalbama apie griežtesnę bankų priežiūrą. Aišku, galėtume sveikinti šią sistemą, tačiau būtent ji leido, kad dabar um, už spekuliantų veiksmus uh, turi atsakyti uh, mūsų piliečiai. Manau, kad um, reikalinga absoliuti uh, pinigų sąjungos reforma. Uh, Tuo tarpu eurozona ir toliau centralizuojama. E, kalbama apie euro obligacijas, projektų obligacijas, kas e, yra niekas kitas, tik privačių skolų, tai yra atvirkščiai e, valstybės skolų suprivatinimas. Dabar ponas Mauro. Ačiū, ponia pirmininkė, e, ponia komisijos pirmininkė, ponia tarybos pirmininkė kalbėtojas nebekalba daugiau. Ponas e, Daulis ir e, ponė Baroso, gal galėtumėte nebekalbėti ir išklausyti poną Mauro. Jis priklauso jūsų politiniai šeimai, taigi malonėkite būti mandagus. Atleiskite, noriu atsiprašyti visų pirmininkų, tačiau, ponia komisijos pirmininkė, aš e, manau, kad situacija dabar pasiteisė. Po vadovų susitikimo susidaro toks įspūdis, kad dabar situacija kartojasi kaip ir e, Penelopės atveju. Iš kyla klausimas, tas bendras priežiūros mechanizmas yra geras kompromisas, tačiau kokių žingsnių komisija imsis siekdama paskatinti valstybės narės delsenčias įvesti šį mechanizmą protingai elgtis. Nekarta skirtingose valstybėse aukšti politikai pabrėžė, kad laikas yra pinigai. Aišku, kai kurios valstybės nori išlošti daugiau laiko, tačiau aišku, kalbame ir apie tai, kad ne viską galime nustumti į kažkada. Šie sprendimai turi būti įgyvendinti labai ryštingai. Todėl aš manau, kad tarybos susitikimo rezultatus reikėtų vertinti teigiamai, tačiau siekti, kad jie būtų įgyvendinti tučtojau. Socialdemokratų frakcijos vardu, panas Galterį. Gerbiami pirmininkai, bendrai valiutai reikia ekonominės sąjungos, ne taisyklių ir drausmės sistemos, bet reikia ekonominės valdysenos paremtos tinkamai finansuojamomis institucijomis. Noriu pakartoti, ką jau anksčiau esu sakęs, kad nėra lengvų būdų užtikrinti legitimumą. Turime laikytis teisės viršenybės. Mes čia kalbame apie Europos parlamente ir kalbame apie Europos valiutą. Ir visi šie principai dar kartą yra pakartojami Europos vadovų tarybos išvadose ir praktikoje jie nuolat turi atsispindėti. Reikia fiskalinės sąjungos, kuri galėtų reaguoti į įvairius ekonominius sukretimus. Bet reikėtų aiškiai pasakyti, kad tokie fiskaliniai pajėgumai gali ir turi būti ES biudžeto viena dalis. Jie turi būti paremti papildomais mūsų e, ištekliais. Ir nereikia nereikėtų pamiršti, kad reikia ieškoti visiems bendrų būdų kovoti su skolomis. Kitaip e, mūsų visa sistema bus neveiksni ir tik tai nutolsime nuo demokratijos. O mes norime juk ko kito. Norime bankinių, ekonomikos ir socialinių tikslų, kurie būtų priimami e, siekiami priimant sprendimus Europos lygių ir visi turėtų ieškoti būdų, kaip įgyvendinti tokius principus. Todėl reikėtų daugiau ambicijų tam, kad ir demokratija būtų užtikrinta, ir augimas užtikrintas, mums reikia penkto ramščio, socialinio ramščio, kuris būtų priimtinas mūsų visuomeniai. Turime pateisinti taupimo priemonės ir turime greitai priimti visi kartu sprendimą, kad kiek galima labiau pasinaudotume sutartimis mums suteikiamų potencialų ir sukurtume būtinų darbo vietų ir užtikrintume augimą. Manau, kad tai turėtų būti vienas svarbiausių klausimų, kai bus kiti rinkimai Europarlamentą. Tad reikėtų ir toliau kurti Europos demokratinės valdysenos sistemą. Tai be abejo visiems yra iššūkis ir mes turime visi su juo kovoti. Dėkui. Labai ačiū, pana Galderi. Pana Brok, jūs e, pasimetėte. Dabar žodis kolegiai Bauls. Many... Ačiū kiek yra tokių, kurie supranta vienos bendros priežiūros institucijos e, svarbą. Man atrodo, kad e, kai nėra įsipareigojimų supratimo, ta monetarinė sąjunga, jos sušvelninta e, versija neduos naudos sisteminio žlugimo atveju. Aišku, mes tikimės, kad tai bus tik teorinė galimybė, tačiau piliečiai turi apie tai žinoti. Į tą laiką, vengiant skolų apjungimo, SF nebesvarstoma, mes kalbam, nebekalbam ir apie bend bankų bendras skolas, dabar obligacijos siejamos su kitomis sąlygomis. Taigi, ko čia skubama? Ar jūs skubate paskelbti gerą, naują kažkokią tai istoriją, pasakojimą, kol piliečiai nesuprato esmės, ar jūs paliekate esmę kitiems laikams, kurių niekada nebus? Aišku, matome tą tvarkaraštį, bet man atrodo, kad yra labai skubama teisėkuros rytyje. Bet jeigu palau, būtų palaukta kelių mėnesių, būtų galima negalima realiai susitarti dėl svarbių dalykų ir dėl, dėl bankinės sąjungos. Aš CDR 4 vis dar nematau nieko tokio. Ar galvojama, kad ECB viską sustabdys. Man atrodo, kad mes turėtumėm apie visą tai žinoti, žinoti iš anksto. Na ir galiausiai dėl moterų ECB. Mums reikia daugiau nei vien kalbų. Mums reikia uh, kad pažadai būtų įgyveninti, nes kitaip tai bus tik tokie pat pažadai, kaip ir dėl visų kitų lyčių lygybės um, įtvirtinimų, kas niekas neįgyvendinta. Ačiū frakcijai nepriklausančių vardu, pana Štasen. Voorzitter. Voorzitter. De conclusies van de Raad zijn in zoveelste exercitie. Ačiū pirmininkė, vadovų susitikimo išvados rodo, kad iš tikrųjų bandoma praspirti atviras duris 2010 metų strategijos įgyvenimas ir taip toliau. Mes apie tai jau girdėjome ir aną vasarą, bet negalime kišti galvas į smėlį ir nespręsti didžiųjų problemų, nes kitaip visa situacija dar pablogės. Bendra mm, valiuta aiš, gali žlugti, o mums reikia dirbti dėl jos sėkmės dabar. piliečiams reikia. Piliečiams nereikia, kad būtų daugiau įgaliojimų suteikta e, Briuseliui. Mes visą tai puikiai žinome. Niekas nenori daugiau biurokratijos. Taigi mums reikia aiškesnių ir socialinių signalų. Pavyzdžiui, reikia, kad būtų aiškiai pripažinta, kad tai nėra tinkamas kelias į priekį. Kitai bus dar daugiau socialinių neramumų, dar didesnis nedarbas. E, politiškai, ekonomiškai, socialinė prasme e, tikrai yra iš, paliktas teisingas kelias, ne, nebežengia, nebežengiama į juo. Reikia, kad būtų sugrįžta į. Merci, Panas Sodį, ačiū pirmininkė, komisijos e, tarybos pirmininkai. Dėl darbo tvarkos noriu apgailę stauti, kad pirmininkė neturėjome galimybės uh, surenkti parengiamuosius politinius debatus dėl šios vadovų tarybos. Ir mm, tarybos pirmininkui noriu pasakyti, kad reikėtų, kad jūs atvyktumėt pas mus, kad mes galėtumėm pasirengti uh, e, vadovų tarybos susitikimams uh, aptarti, kas turi būti svarstoma. Reikia daugiau, gal, kad būtų kalbama apie augimą, nėra nieko apie konkurencingumą pasakyta, dėl didžiųjų infrastruktūros planų nieko, ką mes girdėmės spaudoje, kad buvo susitarta dėl um, bankų sąjungos tvarkaraščio, tačiau uh, kaip daugelis kolegų, aš tikrai netikiu tuom, kas yra pasakyta. Žiūrėkime į nacionalinių reformų programas. Pavyzdžiui, Prancūzijos buvo pateikti pasiūlymai, buvo birželio mėnesį taryba patvirtinti, e, su viskas suderinta su naujoju prezidentu e, Respublikos. E, Prancūzija pasiūlė sumažinti skolas, reformuoti pensijas, pertvarkyti darbo rinką. Tačiau galvojant apie socialinius dalykus, man atrodo, tikrai buvo galima galvoti apie sutartinius visus um, dalykus. 156 sutarties straipsnis leidžia tos dalykus minimalios algos konvergenciją galima užtikrinti. Manau, kad tikrai reikia įgyveninti tokią politiką, kuri patenkintų mūsų piliečių lūkesčius. Ponas Gerė Razalom, SRD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nebūtų sažininga neikti, kad buvo padaryta pažangos, bet e, lygiai taip pat teisinga būtų sakyti, kad ta pažanga nebuvo tokia sklandi ir jos nepakanka. Taigi darome pažangą, bet per lietai. O tai reiškia, kad e, tikslai, kurių siekiame, nuolat tolsta. Aš maniau, kad viršūnų sustikimas buvo teigiamas, pasakysiu kodėl. Todėl, kad buvo pakartoti kai kurie sprendimai, bet kita vertus kai kurios priemonės buvo atmestos labai ryštingai. Taupimo politikai buvo pritariama, bet tai šiek tiek kėlė grėsmę socialiniai politikai. Beveik 30 vadovų susitikimų jau vyko ir 2010 metais prasidėjo taupimo, e, kalbos apie taupimą, 2011 buvo kalbos apie augimą. Ir iš tiesų taupimo priemonės buvo įgyvendintos, bet augimo labai daug nebuvo pasiekta. Taigi tų priemonių nepakanka pasiekti augimui. Ir išvados tą ir rodo, kad pažanga yra daroma nepakankamai sklandžiai. Ir tiesa yra ta, kad pažvelgus į tarybos išvadas, matome, kad mes labai daug formuluočių yra, kad mes siekiame vieno ir siekiame kito. Iš tiesų, juk kalba eina apie politinių programų gyvendinimą. O kalbant apie disbalansus, iš tiesų čia labai svarbus socialinis aspektas. Socialinis dialogas yra būtinas tarybos darbe ir su tuo yra susiję tam tikra rizika. Valstybės narės turi spręsti skurdo problemas ir reikėtų vis tik tai europinio sprendimo šiai problemai. Grandes Pascual. APP frakcijos vardu panas De Grandes Pascual. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, iš teisinės pusės yra E, palaikymas. Tai reiškia, kad sudarydami įvairius susitarimus turime laikytis ir teisinių nuostatų. Ir noriu priminti, kas buvo nuspręsta birželio mėnesio taryboje. Buvo nustatytos tam tikros priemonės ir nuo tada, kai jos buvo pritaikytos, rinkos apsiramino ir jos sureagavo teigiamai. Ir tai galėtų padėti mums išsivežti iš to užburto rato, kuriame dabar sukasi bankai. Yra sukurto, sukurti planai, kurti bankų sąjungą ir e, kaip sustiprinti eurą, bet praėjusią savaitę taryba padarė išvadas, kurios e, be abejo turi teigiamų aspektų. Ten kalbama apie pažangą, apie siekį sukurti bankų sąjungą. Žinoma, e, tos išvados netokios teigiamos, kaip kad buvo tuomet, kai buvo sukurt, nuspręsta kurti Europos stabilumo mechanizmą, bet reikėtų bandyti gyveninti ir dabartinės idėjas. Nors žinoma, neišvengta tam tikros kritikos, kurią verta išsakyti dėl to, kokius sprendimus yra padariusios valstybės narės. Tačiau turime būti atsargus individualiai interpretuodami priimtus sprendimus, nes tai gali paveikti ekonomiką. Ir reikėtų labai aiškiai įvardyti, kad čia mes kalbame apie Europos stabilumo mechanizmą, kuris turėtų apimti visus finansinės institucijas. Turėtų būti numatytas depozitų e, garantijų fondas ir krizės sprendimų skirtas fondas. O tam reikia sukurti bendrą bankų sąjungą. Dėkuoju. SND frakcijos vardu, panas Bulmanas. Pone pirmininkė, mielos kolegės ir kolegės, vienas vadovų susitikimas ar kitas, vienai par kitaip ES vis dar recesijoje trūksta augimo impulsų, trūksta užimtumo, o pana Baroso, jūs privalėsite imtis naujų iniciatyvų dar savo kadencijos metu. Pone Van Rompoju, jūs taip pat turėsite imtis tam tikrų iniciatyvų dar būdama savo poste, nes priešingų atveju Europa neišbris iš krizės, Europos jaunimas neturi darbo. Pone Baroso, jūs turite priemonių. Ponas Andoras taip pat galėtų imtis tam tikrų priemonių. Kodėl mes, turėdami tas priemonės, kurias turime e, Europos semestro kontekste, tučto jau nesėmame veiksmų, siekdami, kad jaunų žmonių nedarbas sumažėtų? Kodėl mes visas nuostatas galime padaryti privalomomis, tačiau nekovojame privalomų būdų prieš jaunimo nedarbą? Mums reikia iniciatyvos. Teisinga imtis tam tikrų veiksmų ES lygmenį, tačiau iškyla klausimas, kas reguliuos, ar ponas Šoiblė, Mūsų finansų ministrai norėtų, kad ponas komisijos narys, ponas Rėnas, kuris e, dabar e, netyčia klauso mūsų čia, e, galėtų būti atsakingas už tai. Pone Rėnai, tikrai būtų puiku, jei jums būtų suteikta daugiau kompetencijų, tačiau reikėtų iš anksto sutarti sandario taisyklės. Jūs turite dėrėti su parlamentu dėl savo įgaliojimų tada jums nebereikės skambinti į kiekvieną sostinę, nereikės dėrėtis dėl skirtingų dvišalių sutarčių su skirtomis, skirtingomis valstybėmis, Jūs tiesiog galėsite imtis, imtis tų priemonių, kurios jau yra ES ir kurios turėtų stiprinti ES. Mums nereikia kitos ES, mums nereikia kitų rūmų, mums reikia pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios jau yra, Europos parlamentas padės tai padaryti. Pone Bulman, galbūt galėtumėte raštu uh, E, nusiųsti šios pasiūlymus, o ponas Barosas gal galėtų įspėti komisijos narį, kad toks laiškas bus jam išsiųsta. Dabar ponia Gal Pelts. Ačiū, ponia pirmininkė. Faktai yra faktai. Euro zonos valstybių patirtis rodo, kad su krize nesusidorojame. Ir dabartinės vadovų tarybos išvados nubrėžia tik gairias, jokių apčiapiamų rezultatų nėra. Būtų svarbu, kad naujoji bankų priežiūros institucija savo veiklą vykdytų laikydamasi egzistuojančių teisės normų o Europos centrinio banko kompetencijos būtų aiškiau apibrėžtos. Mes jau dabar praradome daug laiko ir todėl negalime leisti, kad būtų priimti sprendimai netitinkantis mūsų įgaliojimų. Ir tokiu būdu į kampą užspeistos būtų tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai. Mes visi žinome, kad krizė nepaiso jokių sienų manau, kad krizės suvaldymas taip pat turėtų nesibaigti ties sienomis. Euras bus apsaugotas ir išlaikytas tik tuo met, jei mūsų veiksmai bus integruoti. O tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, netoleruoja to, kad kartu kartu su steigiama bankininkistės priežiūros institucija steigiama ir kelia pakopė Europos Sąjunga. Mano supratimu, mes tuomet nepasimokėme iš praeities klaidų. Pone Dženako. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau, kad būtų parengta aiški politika siekianti augimo ir darbo vietų kūrimo. Bet turime naudotis ir esamais instrumentais ir priemonėmis. Tačiau be socialinio aspekto ekonomika nebus pilna. Reikėtų sustiprinti investicijų banką. Tai būtų labai naudinga toms valstybėms, kurios dabar bando priderinti savo biudžetus prie esamos padėties. Pavyzdžiui, Graikija ir kitos šalis, kurios labai aiškiai kiekvieną dieną jaučia e, krizės padarinius, jos tuo galėtų pasinaudoti. Taip pat bendras bankų uh, priežiūros mechanizmas padėtų sustiprinti pinigų ir bankų e, sąjungą. Ir bankai, kadangi yra problemos dalis, jie turi būti ir sprendimo dalis. O dėl lyčių lygybės, pažvelkime toliau, paieškokime rezultatų. ES negavo taikos premijos, Nobelio taikos premijos e, anks, per ankstesnius šešis metus. Tad reikėtų pasistengti, kad ateityje jį to vertinimo neprarastų. Dėkui, ponė Janaku, toliau ponė Tyson iš EPP. Er Ačiū pirmininkė. Praeitie buvo imtasi daug žingsnių sprendžiant e, krizės problemas ir standartinių žingsnių, ir nestandartinių, ir pagal sutartys, ir ne. O svarbiausia yra atkurti pasitikėjimą. Jeigu norime atkurti tokį ekonominį klimatą, kuris skatintų augimą ir vystimasi. Struktūriniams problemams reikia struktūrinių sprendimų tiek sąjungoje, tiek už jos ribų. Uh, Pažiūrėkime į tą galutinį kelio gairių planą dėl tikros ekonominės pinigų sąjungos apie kurį kalbėjo pirmininkas Van Rompojus, dėl kurio dirbo įvairios institucijos. Turėtumėm pasimokyti iš praeities klaidų ir šį kartą teisingai viską sudėlioti, išvengti spragų, uh, Negalime daugiau laukti, jau ir taip ilgai laukta. Praeitą savaitę ekonomikos komitete balsavome dėl savo pranešimo, dėl tokio kelio gairių plano pagrindinių elementų. Ir jeigu kalbame apie pagrindinius keturis elementus, dar turime nepamiršti ir penkto elemento, tai yra socialinio pakto. Ir turime turėti omenyje, kokios yra pagrindinės užduotis. Kai kalbame apie bankininkystės sąjungą, galvojame apie komisijos tekstą, turime turėti omenyje, kad jį reikėtų, aišku, tobulinti, bet negalime dėlsti. Turime žengti ryštingai žingsniais į priekį. Jeigu kiekvienas prisims tenkančią atsakomybę, tikrai tai ir bus padaryta. Ir parlamentas tikrai, aš manau, prisidės prie to bendro darbo, kad nebūtų vėluojama. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami pirmininkai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi tarybos rezultatais. Tai sakau nepaisant to, kad galutiniai sprendimai yra atidėliojami, bet pažanga buvo padaryta. Visiškai sutinku su ponu Kasulidis. Tad reikėtų pažvelgti tą šalis, kurios susiduria su sunkumais dabar. Jos labai stipriai stengiasi, kad atgalinė data būtų gyvenintos taisyklės atskiriančios jas nuo e, bendro skolų paketo. Tačiau nepamirškime, kaip elgėsi Vokietijos ir Prancūzijos valdžia Airija buvo pripažinta kaip atskiras atvejis, bet mano klausimas, kurį norėčiau šiandien užduoti, yra toks. Ar vadovų taryba susitarė dėl ko nors, kas patvirtintų diskriminacinį vertinimą tarp valstybių narių, kurios diferencijuotų Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir taip toliau. Toliau apie pavardų ponas Roilis. Pane pirmininkė, ponai pirmininkai, susidurime su didelė problema Europoje. Ir mes e, iš pradžių jau susitarėme, kad reikėtų taupiau leisti pinigus ES valstybėse narėse, reikalingos iniciatyvos augum, augimui skatinti. O iš tikrųjų tiesa yra ta, kad e, tegul procesai būna lėti, tačiau tegul jie būna. O dabar e, mes tikrai neprivalome surasti nieko naujo. Pone Van Rampojui, Aš esu jums labai dėkingas už tai, kad jūs sistemiškai nuosekliai dirbate. Nėra taip, kad kiekvieną savaitę mes sulaukiame naujo recepto, naujos priemonės. Jūs dirbate sisteminiu būdu ir tai yra vienintelis sprendimas. Ir sėkmė jau matosi lėtai, bet užtikrintai. Atsisakykime bet kokios hektikos. Ir todėl svarbiausia yra sisteminė kontrolė. Tai nėra nauja idėja, kurią metame rinkoms. Aš visiškai patenkintas, kaip jūs dirbate. Kalbant apie bankininkystės priežiūros instituciją, visai nesvarbu, kada ji bus įsteigta. Svarbu, ar ji veiks. Mes patys e, prieimėme labai svarbius sprendimus susijusius su Europos bankininkistės priežiūros institucija. Tačiau svarbiausia būtų atsakyti į klausimą ne nuo kada ji veiks, tačiau kaip ji veiks ir ar ji veiks. Todėl čia reikėtų ramesnio, sisteminio, nuoseklesnio kurso. Manau, kad svarbiau ne tai, kas garsiau kalba, o tai, kas geresnius rezultatus parodo. Keitimasis nuomonėmis dabar baigėsi, periname prie spontaniškų pasisakymų. Norėčiau paprašyti, e, ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, šie debatai dar nesibaigė, dabar yra penkios minutės spontaniškiams pasisakymams. Sąrašas norinčių pasisakyti jau dabar yra ilgas. Dar prieš valandą daugos iš jūsų registravosi. Tai rodo, kokie labai spontaniški jūs esate. Noriu paprašyti visų susėsti. Nes Vėliau turėsime išklausyti ir Van Rompojaus, ir pono Baroso. Noriu pasakyti ir e, klausytojams ir žiūrovams čia tribūnose, tikrai e, būtų netoleruotina trukdyti tiems, kas išsako savo nuomonę, kalbant privačiai su savo kolegomis. Todėl norėčiau paprašyti visų atsisėsti. Nes priešingų atveju debatų ne, nebetęsiu. Norėčiau paprašyti, kad tie, kas kalba salėje, galbūt jūs galėtumėte, tie kas, tie, kas klauso vertimo, gal galėtumėte informuoti savo kolegas kalbančias grupelėse, kad jie nustotų kalbėti. Aš tikrai nesu daugia kalbis ir negaliu dabar kreiptis į ispanakalbius EPP frakcijos narius. Atsisėskit, kolegos. Žaliųjų frakcijos atstovai, ponia Albrechtai, jūs turite teisę atsakyti, nes nedara kalbėti dabar. Taigi spontaniški pasisakymai ir pir... spontaniškiausia buvo ponia Podimata. Ačiū. E, paskutinė vadovų taryba dar kartą pabrėžė, kad esama teisingų ilgojo ir vidutinio laiko tarpio um, priemonių. Trumpojo laiko tarpio priemonių yra maža. Um, trūksta nuoseklumo jas įgyvendinant. Pone komisijos pirmininkė, labai svarbus komisijos sprendimas skirtas glaudesniam bendradarbiavimui siekiant e, įdėkti finansinių sandorių mokesčius. Tai yra puikiai priemonė e, ir aš tikiuosi, kad tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu reikėtų šią priemonę naudoti. Kalbant apie Graikijos atvejį, kartais uh, valstybių patikinimo neužtenka. Politikai turi užtikrinti, kad priemonės iš ties būtų įgyvendintos, nes priešingų atveju tos priemonės neveiks. Atskiros vyriausybės turi laikyti savo įsipareigojimą. Pone Jordan. Zelo dobro se mi zdi, da je svet predstavil konkretne prioritetne. Aš manau, kad labai puiku, kad taryba nubrėžė konkrečius prioritetus. Tai yra labai svarbu uh, šiuo laikmečiu. Aš pasakysiu kai ką, ko neminėjo mano kolegos. Prioritetų turėtų būti ir Europos mokslinių tyrimų erdvė, kaip numatyta. E, Liublijano susitarime reikalingas didesnis judumas, reikalingas vienodas užmokestis už vienodą darbą, reikėtų geresnės aplinkos tyrėjams. Reikėtų sumažinti 3 procentų deficitą. E, tai galėtų padaryti privačios įmonės. Ir vidaus rinka mums suteikia daug naujų priemonių. Mes žinome, kad dėrybos dėl biudžeto yra sunkios ir jas reikėtų įtraukti ir tam tikras remit nuostatas, reikėtų kovoti su sukčiavimu. Aš apgailestauju, kad e, ateinančią savaitę turėjo e, vykti delegacija į Iraną. Dėkuoju pirmininkė. Mūsų piliečiai labai džiaugsis tuo, kad e, taryba pabrėžė ekonominį augimą ir taip pat reikia pripažinti, kad augimas priklauso nuo prekybos. Tačiau prekyba turi būti ne vien tik vidinė. Ir aš noriu, kad ponas Van Rompujus bandytų įtikinti valstybės narės panaikinti užtvaras prekybai kągi jis darys tam, kad, patvirti, kad paragintų valstybės narės atverti savo rinkas, paslaugų ir taip pat paslaugas Man labai įdomu. Ir taip pat, ką darys ponas Baroso, tam, kad būtų atsiimta kai kurie pasiūlymai, kuriais ir kad tokiu būdu būtų sumažintas regulamentacinė našta. Mes iš tiesų džiaugiamės dėl to, kas yra parašyta išvadose dėl Japonijos, Singapūro ir Kanados, tačiau nepražiūrėkime JAV. Taip pat mūsų piliečiams labai patiktų Connecting Europe priemonė. Tačiau jeigu taryba žino, ko nori pasiekti, ji turi taip pat e, parinkti priemonės tam padaryti. Dėkui, ponė Watsonai. Toliau ponas Vandalen. Pirmininkė. Viršūnių susitikime buvo nuolatos kalbama apie bankų priežiūrą ir taip pat buvo planuojama, kad Europos centrinis bankas būtų pagrindinė prižiūrinčioji institucija. Tačiau e, įvairūs e, valstybinių popierių supirkimai nepadės mums išlipti iš e, krizės. Europos centrinis bankas turi būti nepriklausomas ir jis neturėtų prikimšti savo e, pajamų ir išlaidų ataskaitos e, tokiais vertybinių popierių pirkimais. Ir tos dvi pusės, Europos centrinis bankas ir kiti, turi būti atskirti. Ir taip pat ECB neturi būti politinė institucija. Stabilumo raugimo paktas mums primina, kad bankų reguliavimas nebus panacėja, vaistas nuo visų lygų. Ispanija, Italija, Airija, Graikija tai parodė. Ir kalbame apie euro ateitį, tad turime viską vertinti plačiau. Dėkui. Vaitarev. Yra dar du žmonės norintys pasisakyti, ponia Gurmai. Much, Ačiū pirmininkė, kolegos visų pirma. Viena pastaba dėl ECB valdybos paskirimų. Kaip visi pirmininkė, Reding ketina kalbėti apie moterų kvotas įmonių valdybose. Manau, dar kartą matome, kad jeigu yra vien tik tai norai, bet nėra jokių veiksmų, tai tikrai nieko neišspręsime. Lyčių lygybė yra demokratinis pagrindinis klausimas. Dėl visų kitų dalykų sveikinu dešimties valstybių valstybių narių sprendimą įvesti FTT, e, finansinių mokesčių, e, transakcijų mokestį e, socialistų frakcija jau ilgą laiką reikalavo, kad toks mokestis būtų įvestas ir džiaugiuosi, kad galiausiai tai virs priemonėms. Taip pat sveikinu. Um, pir Airijos e, norą, kad būtų garantijos jaunimui e, užtikrintos. E, pone Baroso, jūs kalbėjote apie tokius dalykus Europos lygmenių, tačiau kai girdžiu, kad jūs ir ponas Van Rompojus kalba apie augimą ir užimtumą, aš galiu tik spėlioti, kaip jūs tai pasieksite, jei neturėsite reikalingų priemonių reikiamą finansavimą. Ačiū. Uh, thank you, uh, President. Ačiū, pirmininkė Šulcai. Reta O reta būna tokia proga, kad aš galėčiau ką nors teigiamo pasakyti apie komisijos pirmininką, pavyzdžiui. Tačiau šiandien yra kitaip. Junktinėje karalystėje per Sky News e, priekybos komisaras Karel de Gucht pasakė, kad Junktinė karalystė gali išgyventi be Europos. Tokio dalyko mes negirdėjome daug metų. Um, noriu paklausti pirmininko Baroso, ar jis, kokia yra jo pozicija, ar jis sutinka su savo komisaro pareiškimu. Uh, Ačiū. Paskutinis e, pasisakymas poniai Gomaš tenka. Taip gali būti, kad Europos taryba Mm, nepažvelgia į e, skaičiavimo paklaidas, kai skaičiuojami daugikliai dėl e, griežtos taupimo politikos poveikio, e, ką tai turės, kokį poveikį tai turės Portugalijai, Ispanijai, Graikijai, šių valstybių žmonėms, kai bus susilpninta eurozona ir visa ES bendra, jos būsimos perspektyvos. Tikrai reikia galvoti apie Europos interesus ir trojkos sprendimus sprendimai tikrai nėra tokie, ne, neleis peržvelgti iš naujo visų programų at, ir ištaisyti klaidų. Ir Lagart iš tikrųjų reikalau, kad būtų daugiau laiko skirta, kad būtų leista toms valstybėms persitvarkyti, prisitaikyti prie, reikalam, prie reikalavimų, kaip komisija toliau gali reikalauti, kad būtų tos valstybės įkalintos į tą nuolatinę taupimo politiką, kaip kad Oland, pavyzdžiui, tarkim, kokie yra reikalavimai, kokios bus politikos politinės pasiekmes, socialinės pasiekmes visai Europos Sąjungai. Ačiū, pane Gomes. Spontaniškų pasisakymo procedūra baigiama. Ponas ir ponai, dar kartą noriu paprašyti atsisėsti, susėskit. Ponas ir ponai, užimkite savo vietas. Pone Gurmai, gal galėtumėte atsisėsti, nes spontaniškų pasisakymų procedūra jau baigėsi. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponui Barosui komisijos vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, dėl šios tarybos susitikimo vertinimo. Tikriausia, daug kas iš jūsų pastebėjote, kad aš savo kalboje paminėjau tris susitikimus. Ir tai padariau neatsitiktinai. Todėl, kad šis susitikimas buvo svarbus, nes jame buvo patvirtintos ankstesnės iniciatyvos ir patvirtinta pažanga. Deja, Būta abejonių dėl kai kurių vyriausybių įsipareigojimų susijusių su sprendimais, kuriuos šios vyriausybės prieėmė anksčiau. Tačiau iš tiesų galutinis sprendimas dėl svarbiausių dalykų e, bus priimtas vėliau. E, būtent dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos e, gruodį ir dėl kitų klausimų lapkričio mėnesį. Taigi, um, pažanga yra padaryta todėl, kad ankstesniems sprendimams buvo pritarta, tačiau dabar reikėjo labai aiškaus atsako e, į dabartinius eurozonos e, iššūkius. Manau, kad tai yra svarbiausias šio vadovų susitikimo rezultatas. Mes kalbėjome apie labai jautrius dalykus, kai kuriais klausimais valstybių pozicijos labai skiriasi. Ir aš manau, kad būtent ES institucijos turi sukurti tinkamas aplinkybės, kurioms esant bus priimti tinkami vieningi sprendimai. E, dėl bendro priežiūros mechanizmo. Džiugu, kad šiandieniniai debatai parodė didelį konsensusą dėl bendrų principų, kuriuos pateikė komisija savo pasiūlyme ir kurie atsispindėjo ir tarybos susitikimo išvadose. E, bendras priežiūros mechanizmas turėtų apimti visus e, bankus, suteikti tinkamą atvirumo laipsnį, užtikrinti e, dalyvavimą taip ir ne eurozonos valstybėms, kurios nori dalyvauti šiame mechanizme. Bendras priežiūros mechanizmas yra esminis mechanizmas užtikrinantis, kad ES žengs į priekį, atkurs pasitikėjimą, sustiprins pasitikėjimą e, ekonomikos ir pinigų sąjungą. Sveikinu e, ponios Tyson išreikštą poziciją. Manau, kad e, iki 2012 pabaigos mums pavyks pasiekti konkrečių rezultatų. Komisija ir toliau ketina tobulinti e, bendro priežiūros mechanizmo pasiūlymą, e, taip pat numatydama pagalbą ir 2013 metais. Pradėsime nuo sisteminių bankų ir vėliau šis mechanizmas apims visus eurozonos bankus, taip pat valstybių narių dalyvaujančių šiame mechanizme, ne eurozonos valstybių narių bankos. Manau, kad svarbiausia buvo tai, kad daugelis sprendimų yra priimti skubos tvarka. Aš aiškiai pabrėžiau tą skubą. Mes turime labai sažiningai vertinti. Mes pabrėžėme, kad ne visos valstybės vieni, vienodai suvokia tą ypatingą situaciją. Jo labiau, kad finansinės, fiskalinės pozicijos taip pat išsiskiria. Tačiau, norint, kad mūsų atsakas būtų patikimas, jis turi būti tinkamai parengtas. O kai kuriuos klausimus tiek iš politinės, tiek iš techninės perspektyvos labai sudėtinga suderinti, tačiau tai turėtų būti padaryta kaip galima greičiau. Kitas aptartas klausimas buvo socialinis ES paketas. Kaip mes galime šiuos sprendimus suderinti su tinkamais nuogastavimais dėl socialinės dimensijos? Socialinis paketas jau yra integruotas į Europos 2020 strategiją. Mes e, daug dėmesio skiriame įtraukiam augimui. Makroekonominio disbalanso procedūros e, taip pat įtrauktos į šią strategiją. Mums tenka daug naujų iššūkių, ypač e, siekiant užtikrinti, kad darbo rinkos ir socialiniai klausimai būtų tinkamai atspindėti šioje naujo, naujoje sąrangoje. Pabrėžiame, kad socialinis augimas ir socialiniai aspektai yra du to paties medalio e, pusės. Kalbant apie Europos finansų ministrą, reikėtų kalbėti apie finansų ir ekonomikos ministrus, nes reikia ir toliau stiprinti ekonominį stabilumą, nepamirštant įsipareigojimų tvariam augimui ir socialinės dimensijos stiprinimą. Kalbant apie socialinę sanglaudą, svarbus ir apsisprendimas. Komisija tvirtai įsitikinusi, kad socialinio teisingumo ir vienodų galimybių modelis ir toliau turėtų būti iš, išlaikomas. Taip pat e, turime šių dalykų neatsijėti nuo ateities klestėjimo. Šios vertybės turėtų būti įtrauktos į ES augimo darbo atvarkę. 2013 metų pradžioje e, bus pristatytas augimo ir sanglodos paketas, į kurį bus įtrauktos mintys, kurias jūs taip pat išsakote ir jos susijusios su socialinio pakto idėja mes galime daug ko nuveikti pasinaudoję dabartinėmis priemonėmis siekdami e, įtraukti šią socialinę dimensiją į platesnį ES politinį kontekstą. Kalbant apie ateities atsakus dėl skolų telkimo į bendrą fondą. Jūs taip pat iškėlėte ne kartą e, šį klausimą ir tai atsispindi ir komisijos parengtame darbo dokumente. Aš nes, nepritariu tiems, kurie teigia, kad jie yra už tai, kad dviejų teisės e, aktų e, turinys jiems yra priimtinas. Jie pasisako už griežtesnę biudžeto politiką, jie pasisako už komisijos vaidmenį, už bendrijos metodo taikymą, tačiau tie patys žmonės neremia skolų išpirkimo fondo idėjos. Manau, kad tai yra klaida, nes jei pažanga ir priklauso nuo tam tikrų dalykų, tai pirmiausia nuo tų, kurie yra suderinti tarp visų valstybių narių. Priešingų atveju, jei jūs atmesite tą vieną elementą, jūs paralyžiuosite visą augimą. Aš noriu primiktinai rekomenduoti remti viską, kas gali mums padėti stiprinti bendrijos metodą. Ir tai taip pat turėtų būti parama dviejų teisės aktų paketui. Dėl daugiametės finansinės programos noriu išaiškinti keletą dalykų. Šiandieninė krizė skirtingai nei kai kurie euroskeptikai teigia, e, kilusi ne dėl eurozonos krizės. Šiandien susidurėme su krize todėl, kad nacionalinės valstybės pernelyg daug skolinosi, todėl, kad kai kurie sektoriai net ne ES sužlugo. Taigi, euro nėra krizės priežastis. Euras yra krizės pasiekmė arba euras yra nukentėjęs nuo tos krizės. Iš tikrųjų, ne atsakinga buvo e, valstybių valdžios sektoriui tiek daug skolintis. Tai įrodo tai, kad ne euras sukūrė krizę, Pone Faradži, jūsų valstybė, kuri nėra eurozonos valstybė, dabar taip pat privalo taikyti tam tikras taupimo priemonės. Ir Britai vėlgi um, patyrė tas pačias klaidas, kurios buvo padarytos anksčiau. Taigi tik pasakykite, kad tai nėra Jungtinės karalystės klaida. Iš tikrųjų, būtų labai negarbinga ir neišmanu teikti, kad euras sukėlė krizę. Kai kurios valstybės narės, negavusios ES paramos, nebegalės užtikrinti socialinių garantijų, nebegalės uh, leisti administruoti valstybės sektoriaus, jos tiesiog nebegalės veikti. Todėl mes dabar privalome imtis visų žingsnių, siekdami stabilizuoti euro zoną ir užtikrindami augimą. Ne bet kokį augimą, tvarų augimą, ne praeities augimą. Mes turime užtikrinti augimą, kuris bus tvarus ir kuris nebus užtikrintas e, nepamatuotų skolinimuose. Tas augimas turi būti tvarus. Ir štai kodėl Tarptautinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas pasisako už fiskalinę konsolidaciją, už fiskalinį konsolidavimą. Uh, Iš ties situacija skirtingose valstybėse narėse skiriasi ir tos valstybės, kurios turi didesnę maržą augimui skatinti, skatindamos vidaus paklausą, gali tai daryti, tačiau nepamirždamos bendrų tikslų. Aš noriu pabrėžti, kad būtent Europos komisija remiama TVF pasiūlė Portugalijai ir Ispanijai papildomus vienerius metus biudžeto konsolidavimo tikslams pasiekti. Tai buvo mūsų pasiūlymas, ne TVF pasiūlymas. Pirmiausia, Ispanijai, o po to Portugalijai komisija rekomendavo e, pratesti vieneriais metais, kad tos valstybės per tuos metus galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus, atsižvelgiant į tą ekonominę situaciją, kai ji pablogėja ir atsižvelgiant į tai, kad reikėtų koreguoti valstybės skolas, galima suteikti valstybėms papildomo laiko atskirų atvejų. Tai buvo ponios Legard um, pozicija kai reikalinga ir įmanoma. Ir šios pozicijos ėmėsi institucijos, kurios atidžiai stebi situaciją kai kuriuose valstybėse narėse. Kalbant apie Graikiją ir Portugaliją, reikia įvertinti e, galimo vertinimo periodo pasiekmes. Jei skolos vertinimo periodas bus pratestas, tai gali atsiliepti ir neigiamai. Todėl, kad šios valstybės e, galės grįžti į rinkas ir iš ten pasiskolinti. Tačiau Iš esmės, galutinį sprendimą priima vyriausybė, pasiūlymą teikia komisija, o galutinis sprendimas priimamas uh, vyriausybės, ar eurozonos valstybės yra pasirengusios teikti papildomą finansavimą. Tai yra labai svarbu. Tai reiškia, kad kai kurioms programuose dalyvaujančiams valstybėms labai svarbu, kad jų e, skolinimosi lygis nesumažėtų. E, Kai kurie žmonės netkreipia pakankamai dėmesio į tai, kad tie, kurie dabar kalba apie tai, kad mes turėtume lankščiau reaguoti į fiskalinius tikslus, jie tuo pačiu siūlo griežtus apribojimus. Jie taip pat mano, kad eurozona yra per didelė, kad kai kurios valstybės net, net neturėjo būti priimtos į eurozonos valstybių šeimą. Aš noriu pabrėžti, kad mes esame kitos nuomonės. Mes manome, kad dabar reikėtų užtikrinti euro integralumą. Jei kalbame apie fiskalinį prisitaikymą, manau, kad pirmiausia turime pagalvoti, kokios pasiekmės atsiras, jei neteiksime valstybėms pagalbos. Tai yra labai svarbu suvokti. Ir mm, aš būtent į šiuos tiesioginius klausimus norėjau atsakyti. Daug kas kalbėjo apie tai, kad dar daug ką reikia nuveikti. Tačiau aš manau, kad šis vadovų susitikimas buvo labai svarbi proga pakankamai atvirai pakalbėti apie sunkumus, su kuriais susidurėme, neužmerkiant akių prieš iššūkius ir prieš sunkumus. O dabar priartėjame prie to laiko, kai rinkos galbūt nebedaro tokio didelio spaudimo. Todėl aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir komisija, būdamos ES institucijomis, laikysis tos um, darbo atverkės labai griežtai ir suvoks, kad bendras atsakas uh, yra labai svarbus. Svarbus, kuriant pasitikėjimą, svarbu atkuriant augimą, atkuriant darbo vietas. Tai yra mūsų galutinis ir svarbiausias tikslas - augimas, darbo vietos ir noriu pakartoti tvarus augimas. Ačiū uždėmesi. Dabar žodis ponui Van Rompui. Pirmininkė, mėly kolegos. Daug kas iš jūsų pasisakėte, sakydami, kad reikia veikti ir veikti dabar. Aš jums pristačiau situaciją, kurią jūs puikiai žinote, kas yra padaryta per šios dviejus, trejus metus. Kai kas iš jūsų netgi pasakė, kad yra daug kas jau padaryta, dabar reikia įgyvendinti tai, dėl ko yra jau nuspręsta. Taigi reikia nekurti naujų instrumentų, kai kas iš jūsų tai pabrėžiate, kol nėra įgyvendinti tie instrumentai, kurie jau yra patvirtinti. Ir tikrai buvo kartojama, kad reikia veikti, veikti dabar. Ką, kas yra padaryta, aš jau nekartą sakiau, yra tikrai, buvo neįmanoma to įsivaizduoti net prieš metus ar dviejus metus. Ir kai dirbi dėl ekonominės pinigų sąjungos, um, rei, turi konstatuoti, kad tame darbe, kaip ir jūsų darbe, jūsų komitetuose, ir aš noriu ypač akcentuoti ponios Tysen pranešimą, kad iš tikrųjų galime konstatuoti, kad daug kas yra padaryta ekonominės sąjungos, biudžeto sąjungos, bankų sąjungos kontekste ir dabar turime gilinti tą darbą. Bet tikrai yra jau įveiktas geras kelio gabalas. Taigi nereikėtų nuvertinti to, kas pasiekta. Manau, kad visi turime prip... išpažinti savo kaltę tiek valstybių narių, tiek visų institucijų lygmenių. Mes pernelyg nuvertinome krizės gylį, mastą, sudėtingumą kai kuriuose iš mūsų valstybių narių ir konkurencingumo praradimą. Ir, sakykime taip, skolų. Uh, dydis buvo toks, kad tikrai aišku, jog reikės daug daugiau laiko situaciją ištaisyti. Nereikia galvoti, kad su 15 procentų deficitu, kaip kai kuriuose valstybėse narėse, ar su 60 procentų skolos lygiu galėsi išsisukti be taupimo priemonių. 10-15 procentų nuo um, einamosios sąskaitos mokėjimų balanso reik, aišku, su tokia situacija reikės korekcinės taupimo politikos ir ji nėra primesta uh, Mm, pavyzdžiui, institucijų, Europos institucijų, ta politika yra primesta situacijos to, kad buvo netinkamas valdymas kai kuriuose valstybėse pakankamai ilgą laiką ir nebuvo imtasi priemonių valstybių narių lygmenių ar kolektyvinių ES lygmenių laiku. Taigi ta taip vadinamoji taupimo politika nėra primesta iš, iš kažkur, tai yra visiškai neįve, neišvengiama, absoliučiai neišvengiama politika mes visi nepakankamai vertuome krizės masto, krizės gylio, ko dar nevertinome, daug ko per šiuos dviejus trejus metus Per šios dviejus, trejus metus daug ko ir nuveikėme ir tikrai dar tie darbai nebaigti. Bus dirbama dėl didžiulio skaičiaus įvairių iniciatyvų. Paminėsiu pagrindinius ramščius. Aišku, ko trūksta, trūksta finansinės integracijos. Finansinės krizės pradžioje um, buvo 3-4 institucijos uh, patvirtintos. Taip, bet visa tai buvo tik tai dėl koordinavimo padaryta. O dabar mums reikia institucijų, kurios būtų labiau europinės, bendrijos institucijos, bendros visiems. Ir tą mes darome su bendra priežiūros sistema. Tai yra tikrai beprecedentinis veiksmas. Mes priemėme tokį sprendimą birželio mėnesį, komisija parengė savo pasiūlymą rugsėjo mėnesį, spalio mėnesio vadovų taryba nubrėžė bendrasias kryptis, gairės, kad dabar ministrai galėtų dirbti pagal tas kryptis, dabar ir jūs taip pat galėsite atlikti savo darbą dėl bankų sąjungos. Ir taip, tvarkaraštis labai plačių užmojų. Turime darbą atlikti, užbaigti iki metų pabaigos. Ir teisėkurnis pagrindas yra nuspręstas ir dabar reikia dar ir viso to įgyvendinamojo darbo, kad e, visa tai būtų įgyvendinta Centrinio banko lygmenių, kad būtų visa priežos institucija. Taigi, žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio, bet rimtai, nuosekliai, dirbame dėl to pirmojo ramščio bankinės sąjungos ramščio, kad jis tikrai būtų europinis ramstis. Ir kaip jūs sakėte, reikia veikti, mes veikiame ir veikiame rimtai taip, kad būtų garantuota kokybė. Jeigu yra jeigu užtrunka tas darbas, tai tik dėl to, kad siekiama būtent to, ką aš minėjau. Ir iš tikrųjų tie dalykai, kurie gyvenami dabar, palyginti su praeitimi, yra praktiškai revoliuciniai dalykai. Ar jau pasiekėme kelio galą? Ne. Mes dar dirbsime. Galvodami apie gruodžio mėnesį darbas tikrai bus daug sunkesnis, mėly kolegos, nei kad galvojame. Po viso to, ką mes dabar esame jau padarę, šešių dokumentų paketas, tikėkime, kad ir dėl dviejų dokumentų paketo taip pat sparčiai e, bus dirbama, e, stabilumo paktas, augimo paktas, visa tai, ką mes padarėme dėl e, finansinių skolų paketo, visa tai, kas yra atlikta šioje srityje, Dabar mes priejome prie e, to kietojo brandolio, tai yra suverenumo ir solidarumo. Ir kitas etapas bus ir tikrai kokybinis šuolis. Aišku, jį irgi įveiksime žingsnis po žingsnio. Ir galiu Jūs patikinti, kad tos diskusijos bus tikrai nelengvos. Nei čia parlamente, nei Europos e, vadovo taryboje, nei kitose institucijose. Nes be to, kas jau yra atlikta, dar laukia labai sunkus darbai ateityje. Neminint jau kai kurių tabų, kurie susiję su suverenumo, solidarumo savokomis. Noriu Jūs perspėti nuo spalio, nuo dabar iki gruožio, darbas bus tikrai labai sunkus ir reikės priimti tokių sprendimų, kurie palies tikrai ne vienas rytį. E, buvo kalbama apie penktąjį tą elementą. Socialinė dimensija turi būti visų politikos ryčių neatskiriamas elementas, visų ryčių. Tai buvo padaryta dėl ES 2020 metų strategijos, kuomet panas Baroso ir aš kovojome, kad tas penktas uždavinys būtų įtrauktas, kova su skurdu. Tikrai buvo nelengva. Dauguma valstybių narių buvo visiškai priešiškai nusistačiusios, tačiau sugebėjome pasiekti, kad tai būtų integruota į ES strategiją 2020 metams. Dabar augimo e, ir užimtumo paktas. Ką tai reiškia? Ar tai ir yra būtent socialiniai socialiniai dalykai, socialinė dimensija, ką gali dar daugiau socialinio padaryti, nei kad užtikrinti užimtumą, kurti darbo vietas. Taigi socialinė dimensija mes rasime visur, visur. Kai pasiūliau tuos keturis pagrindinius statybinius elementus, tai jie, aišku, yra tradiciniai, randami bet kokioje ekonominėje pinigų sąjungoje. Ir valstybių vyriausybių vadovai, kai kalbėjo apie e, tas politinės kryptis, aišku, nekėlė dėl to klausimo, ar tikrai bus dirbama dėl to socialinio elemento, socialinės dimensijos. Ji tikrai, kaip aš jums ir sakau, yra visų tų keturių pagrindinių atraminių elementų e, neatskiriama dalis valstybės narės, kai priima sprendimus dėl e, biudžetų gerinimo. Aš buvau ilgą laiką ministru, galiu Jums pasakyti, bet kuri priemonė turi būti įvertinama, žiūrint, koks bus jos socialinis poveikis. Nes aišku, kad e, turi politika. E, ne, kad visa, visos politikos svorį turi nešti tvirtia, tvirčiausi pečiai. Aišku, kad bus sudėtinga e, tuos dalykus padaryti, tačiau turiu pabrėžti, kad socialinė politika, socialinė dimensija tikrai yra visų politikų sričių neatskiriamas elementas tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių. Dabar, aišku, reikia imtis veiksmų dėl augimo, mėly kolegos. Monetarnė politika sunku net būtų ją įvertinti, bet tikrai monetarinė politika nėra apribota ir skolinimuose, pavyzdžiui, normos, tarifai, neigiami, neigiamos normos, pavyzdžiui, Centrinis bankas, kuris užtikrino e, likvidumą e, tūkstančiams, milijardams, iš tikrųjų tai nėra apribojanti politika, biudžeto politika, ar mes reikalaujame, kad būtų mm, deficitinis e, išlaidų elementas. O jeigu galvojame apie Ispaniją, Portugaliją, kas yra padaryta dėl tų valstybių, ką galima padaryti dėl kitų valstybių, jeigu mes nesistengsime gerinti biudžetinės situacijos, rinkos dėje ką padarys dėl tų valstybių, ką mes gausime iš karto, kokia bus kaina, kad palūkanų normos labai išauks. Taigi, jeigu galvojame apie augimo kūrimą, negalime apsiriboti trumpalaikiu laikotarpiu. Bet galvojant apie trumpą laiką, apie artimiausią laikotarpį, visų pirma reikia atkurti rinkų pasitikėjimą. Ir aš dabar, aišku, paminėsiu kai kurios skaičius, kai kažkas sako kažką pozityvaus, gal reikia iš tikrųjų atsargiai viską vertinti. Tačiau, kai aš žiūriu, pavyzdžiui, kaip skiriasi normos, tarkim, dešimties metų VVP daugelie mūsų valstybių narių, koks yra bendras normos lygis. Jeigu palygintumėm situaciją, pavyzdžiui, pačią blogiausią per 12 paskutinių mėnesių, aš matau sumažėjimą. 239 punktai Italijoje, 249 punktai Ispanijoje, Portugalijoje, 800, minus 800 punktų Airijoje, 900 punktų mažiau Belgijoje, 270 punktų mažiau. Taigi, jokio rezultato, bet tai nerimta. Aš tikiuosi, kad tikrai tvariai bus įgyvenama politika ir kad um, mes galėsime pasakyti, kad tikrai esame padarę klaidų. Aš tikrai, aš, aš klystu irgi, kaip manau, ir daugelis iš jūsų galite pasakyti, kad klaidų esame padarę, bet labai svarbu, kad būtų padaryta pažanga visų pirma, atkuriant pasitikėjimą. Ir jeigu norime kad situacija gerėtų, labai svarbu būtent tas pasitikėjimas piliečių, rinkų ir tai, aišku, duos rezultatą. Ir tikimės, kad tas pasitikėjimas po truputėlį atsikūrė ir jis toliau atsikurs iki metų pabaigos. Labai svarbu, kad būtų dirbama dėl būtent um, ekonomikos augimo ir kad artimiausioje ateityje būtų pasiekta gerų rezultatų. Taigi darbas žingsnis po žingsnio, po truputį ir visa tai, ką darome šiandien, iš tikrųjų, jeigu palyginsime su praeitime, tikrai tokių dalykų dar neregėjome. Tai yra beprecedentiniai dalykai ir aš labai tikiuosi kartu su jumis, kad lapkričio mėnesį galėsime susitarti dėl daugiamečio biudžeto. Bet kad būtų susitarta, reikia vieno dalyko, be kurio tikrai bus neįmanoma susitarti. Reikia kompromiso, reikia noro rasti kompromisą. Jeigu nebus noro surasti kompromisą, tikrai nebus susitarimo. Iš mūsų pusės galiu pasakyti, kad padarysime viską, ką, kas įmanoma, kaip ir kitose tarybose, kuriams aš pirmininkavau, kad būtų surastas kompromisas. Ačiū. Dėkui. Baigsime diskusijas ir pereisime prie šiandienos darbo tvarkės svarbiausio momento, tai yra fotosesijos. Manęs paprašė jūs informuoti apie vykstančius įvykius. E, bus fotografuojama